Très bien, je, je vais vous proposer de. Kągi, norėčiau pasiūlyti pradėti posėdį ir kviečiu visus susėsti. Euh, Pirmiausia, norėčiau atsiprašyti pono Sikerskio pirmininko vardu. Jis turėtų prisijungti prie mūsų gal šiek tiek vėliau. Ir aš tada iškart su malonumu jam perduosiu pirmininko pareigas. Jisai tiesiog paprašė manęs šiek tiek pavaduoti jį posėdžio pradžioje ir aš, aišku, tą padarysiu su dideliu malonumu. Taigi, pirmiausia, norėčiau pasiūlyti patvirtinti darbo tvarkės projektą. Jūs norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad ponė Girling, kuri rengia pranešimą. Ir jos pranešimas yra numatytas 13 darbo tvarkės numeriu. Ji šiandien negali atvykti, tai dėl to mes ir atidedame šį e, pranešimą, šio pranešimo projekto svarstymą susijusį su atsakingu arklinių šeimos gyvūnų um, rūpinimusi. Ir šis klausimas bus aptariamas lapkričio 7-8 dienomis. Taigi vietoje šio darbo tvarkės punkto yra numatytas komisijos ir konkrečiai Sante generalinio direktorato atstovo pristatymas apie endokrinę sistemą ardančias medžiagas. Taigi toks yra darbo tvarkės projekto pakeitimas. Numatyta šiandieną, jeigu niekas neprieštarauja, laikome darbo tvarkę patvirtintą. Dėkoju Jums. Dabar šiek tiek informacijos. Šis posėdis yra transliuojamas internetu. Ir verčiama yra šiandien į 16 kalbų. Taigi per visą mūsų posėdį šiandien ir rytoj bus verčiama į 16 kalbų. Kalbant apie rūpjūčio 30 dienos e, posėdžio protokolą, pastabų nesame gavę, ar galima laikyti, kad e, to posėdžio tai yra rūpiučio 30 dienos posėdžio protokolas yra tvirtinamas, taip, nieks lyg neprieštarauja, tuomet laikome, kad rūpiučio 30 dienos posėdžio protokolas yra patvirtintas. Taigi periname prie pirmojo šiandienos darbo tvarkės klausimo. Ir kolegė Marija Noišlė šiandien pristatys e, šį klausimą. Būtent pirmąjį kartą keisimės nuomonėmis e, šiuo labai svarbiu klausimu. Būtent aptarsime žemės ūkio paskirties žemės koncentraciją ES ir kaip palengvinti ūkininkų prieigą prie žemės. Taigi, šio, šiose diskusijose ir bandysime pakalbėti apie tai, kaip pagerinti ūkininkų prieigą prie e, žemės. Ir Marija yra mūsų pranešėja šiuo klausimu. Uh, Tai, kaip minėjau, tai yra pirmasis keitimatis, keitimasis nuomonėmis ir aš tikiuosi, kad e, tos diskusijos leis e, pranešėjai pasisemti daug įvairių e, minčių. Taigi, mes kalbame apie žemę ir dirbožėmį ir, vis, ir suprantame, kad tai yra labai svarbi e, svarbus e, išteklis, kalbant apie įvairius aspektus, tai yra svarbu kalbant ir apie ekosistemą, anglės e, sekvestraciją, taip pat e, tai yra svarbu kalbant apie potvinių prevenciją ir yra ir kultūrinių dimensijų. Taigi egzistuoja didelė konkurencija tarp įvairių žemės paskirčių ir kartais iš vis netgi matome tokį reiškinį, kai žemė nėra naudojama ir yra apleidžiama. Na ir vyksta, matome daug spekulacijų ir matome, kad daug yra nežemės ūkio paskirties investicijų Europoje ir dėl to e, tai skatina žemės koncentraciją ir labai sudėtinga jauniems ūkininkams gauti prieigą prie žemės. Ir tai aktualu visai Europai. Kalbant apie mažus, vidutinius šeimos ūkius ir galimybę gauti prieigą prie, prie žemės, iš tiesų suprantame, kad tai yra labai svarbu, svarbi sąlyga kuriant užimtumą. Taigi, šis savo iniciatyvą rengiamas pranešimas e, suteikia mums galimybę kvestionuoti tokius e, poslinkius ir spręsti iššūkius ES lygmenių. Uh, ir taip pat pakalbėti apie, šią, apie šį visos Europos iššūkį. Ir taip pat mes akcentuojame tas problemas, su kuriomis susiduria ūkininkai. Ir taip pat kaimo plėtros organizacijos. Ir įvairios asociacijos, kurių, kurių yra nemažai Europoje. Na ir mūsų darbas, tikimės, leis komisijai galiausiai suformuoti konkretų pasiūlymą šiame sektorija, kuris yra strategiškai svarbus, kalbant apie Europos kaimo ateitį ir žemės ūkio ateitį. Na ir dabar norėčiau suteikti žodį pirmam pasisakymui, o pat aišku bus diskusijos ir e, diskusijų metu taip pat pakviesime ir komisijos atstovą pasisakyti. Taigi, e, pirmiausia, žodis poniai Noichel, prašau. Ganz herzlichen Dank. Äh, Labai ačiū pirmininkė, dėkoju už sutiktą žodį, mėly kolegos. E, labas rytas visiems. Pirmas mūsų svarstamas klausimas yra šį rytą, kaip e, užtikrinti žemės ūkio paskirties žemės koncentraciją ES ir palengvinti ūkininkų prieigą prie žemės. Noriu pasakyti, kad dar 2014 metais Europos e, parlamento ekonomikos ir socialinių reikalų komitete buvo e, pateiktas pranešimas apie tai, kaip, kokia paklausi tapo žemės ūkio paskirties uh, E, žemę. 2015 metais įvyko taip pat ir klausimas, kurio tema irgi buvo žemės ūkio paskirties žemės koncentracija Europos Sąjungoje. Taip pat yra parengta ir peticija šiuo klausimu. Ten kalbama apie tai, kas vyksta visame pasaulyje, o ypač ir Europoje. Ir visame pasaulyje ir Europoje ta pati problema, kad vis didesnę paklausą įgauna žemės ūkio paskirties sklypai, e, kyla e, pavojus, kad jeigu e, tokios e, paskirties žemės pradės trūkti, tai gali būti sunkiau pagaminti tinkamą maisto produktų kiekį. Aš. E, tikrai tikiuosi, kad perskaitėte mano pranešimą ir kad vėliau padiskutuosime. Pranešimas gulijau ant jūsų stalo. Klausimo metu buvo sakyta, kad 2010 metais maždaug 3 e, e, ar 5 procentai e, e, žemės ūkio įmonių kontroliuoja 15 procentų viso, e, visos teritorijos, visų žemės klipų, dar 18 procentų įmonių kontroliuoja apie 14 procentų žemės ūkio sklypų. Panašus skaičiai yra ir Kolumbijoje, Filipinuose. Mes kažkaip tai galvojame, kad ES padėtis kitokia, bet pasigilinę supratome, kad Europoje panaši padėtis kaip ir kitose šalise. Dabar dėl land crapping. Žemės grobimai. Na, ko gero, tokio e, termino nebūtų įmanoma naudoti Europos Sąjungoje. Europos Sąjunga daugiau naudojama žodis e, žemės ūkio e, paskirties klipų koncentracija. Kaip žinia, e, e, teritorija yra ribota, jos negalima išplėsti. Ir aš dėl to manau, kad žemės ūkio sklypams negalima būtų taikyti E, įprastinių rinkos taisyklių. Kaip žinia, ES yra užtikrintas laisvas kapitalo judėjimas, bet ką daryti su žemės klypais? Ar ir čia turėtų galioti tas pats principas? Tie, kas e, superka e, žemės, vis dažniau spekuliuoja, bando iš E, išgauti kiek įmanoma daugiau naudos iš tų žemės klipų. Beje, kaip žinia, pasaulyje gyventojų skaičius vis didėja, juos visus reikės išmaitinti. ES didėja ir bioenergijos poreikis, tai reiškia, kad e, reikės vis daugiau žaliavų. Dėl to žemės klipai vis branksta, bet jų skaičius nedidėja, o jų paklausa yra didžiulė. 2007-2008 metais buvo pastebėta šios tendencijos pradžia Europos Sąjungoje. E, Ta gal, e, e, šį momentą galima sieti ir su tuo metu siaučius, siautusią pasaulyje krize. Ir buvo suprasta, kad žemės ūkio sklypai yra naudingi tiek maistui gaminti, tiek ir biokūro žaliavoms gaminti. Sakoma, kad šalia muitų, muitų srities galima būtų paminėti ir žemės ūkio e, sritį, kur yra didžiausia korupcija. Korupcija pastebima kiekvienoje šalyje, ypač kuomet yra parduodami žemės klipai. Galima būtų sakyti, kad e, žemės ūkio paskirties žemės koncentracija nėra jokia problema. Tai gali turėti ir teigiamo poveikio e, žemės ūkio produktų gamybai, bet iš tikrųjų taip nėra. Žemės ūkio paskirties e, Žemė vis dažniau atsiranda um, stambiausių įmonių um, nuosavybėje. Na, o pat, patiems ūkininkams e, dažnai priklauso e, nedaug žemės klipų, dažnai jie yra ir nuomojami. Taip pat e, reikia pastebėti, kad e, tie, kas investuoja, kas e, supirkinėja žemės ūkio paskirties klipus, nebūtinai juos supirkinėja tam, kad ten ūkininkautų. Tiesiog tikimasi iš to gauti palūkanų. Na, o Taip pat um, didžiuliai žemės ūkio paskirties koncernai dažnai supirkinėja žemės klipus iš ūkininkų. Dažnai e, tokie investuotojai yra ne vien tik tais iš ES, bet ir iš trečiųjų šalių, ypač iš Kinijos. Kinijos koncernai labai sėkmingai supirkinėja žemės ūkio paskirties klipus Europoje. Taigi dažnai e, e, tie kas e, ūkininkauja, e, e, neturi nusavybės teisių į tuos žemės pas, ūkio paskirties klipus. Turime pagalvoti ir apie tai, kad E, svarbu, jog žemės ūkio paskirties sklypai priklausytų kiek įmanoma e, didesniam savininkų skaičiui, kad tie sklypai nebūtų sutelkti vienose rankose. Dėl žemės ūkio paskirties sklypų koncentracijos e, dar noriu pasakyti, kad tokia koncentracija kenkia vietinėms ekonomikoms, struktūroms, restruktūrizuojasi kaimai kaimo vietovės. Taip pat kyla pavojus ir, ir, ir žemės derlingumui, gruntiniams vandenims. Taigi kyla pavojus ir pačiam dirbožėmiai, pačiai žemiai. Tie ūkininkai Europoje, kurie, kuriems, dažnai, kuriems priklauso žemės ūkio paskirties klipai, jie e, dažnai gamina ir ekologiškus produktus, užtikrina daugia funkcionalų e, žemės ūkį ES. Tai ir beje vienas iš mūsų tikslų. Kaip matome iš pranešimo pavadinimo, svarbu vadovautis ir faktais ir pagalvoti apie galimus sprendimus Nors e, akivaizdu, kad e, žemės ūkio paskirties žemė yra valstybių narių kompetencija, bet ir mes turime pagalvoti apie tai, kaip būtų galima reglamentuoti priekybą e, žemės klipais, atsižvelgiant ir laisvo, laisvo kapitalo judėjimo principą. Negalima leisti kad būtumėm apkaltinti diskriminavimu, jeigu bandysime užkirsti kelią, jog užsienio šalių didėjai koncernai e, supirkinės žemės. Kaip jau sakiau, tai yra ir valstybių narių kompetencija ir negalima ir dėl to e, neįmanoma e, kreiptis į teisingumo teismą. Komisija negali kreiptis į teisingumo teismą dėl įspėjimų valstybėms narėms. Svarbu, kad valstybės narės ir pačios turėtų nacionalinius įstatymus. Pavyzdžiui, dėl viršutinės ribos, e, kiek sklypų gali būti supirkta. Arba kad galėtų būti nacionaliniai įstatymai, kad toje teritorijoje gyvenantis asmenys turėtų pirmenybės teisę pirkti sklypus. Labai svarbu, kad ir kokie tie įstatymai būtų, kad tie įstatymai būtų skaidrus ir reikėtų pagalvoti apie tai, e, kokie įstatymai negali būti priimti, nes jie kirstusi su nediskriminavimo principu. Aš manau, kad mums reikėtų ir daugiau domenų apie tai. Galėtumėm paprašyti iš valstybių narių daugiau informacijos apie tai, kam priklauso žemės ūkio paskirtė žemė. žemė Mes e, prisimename, aš jau anksčiau minėjau e, skaičius, kad 3 e, procentams įmonių priklauso 15 procentų žemės ir tai reiškia, kad tie 3 procentai įmonių gauna ir subsidijas pagal pirmo ramščio politiką. Uh, E, žemės ūkio politika e, yra viena iš e, variklių priekybai žemės ūkio paskirties sklypais. Svarbu, kad būtų parengtos savanoriškos gairės dėl to, kaip turėtų vykti priekyba žemės ūkio paskirties sklypais. Viena tokios gairės jau egzistuoja, bet jos nėra privalomos. Uh, bet galbūt reikėtų numatyti kažkokių tai taisyklių, kaip būtų galima e, įtakoti žemės ūkio paskirties e, e, sklipų rinką. Taip pat reikėtų užtikrinti, kad ūkininkai turėtų geresnės galimybės įsigyti žemę. Reikėtų užtikrinti jiems geresnę prieigą. Žemės Ūkininkai turėtų turėti galimybių e, įsigyti tokius e, žemės ūkio paskirties klipus. E, svarbu, kad jų kaina nebūtų tokia didelė, kad jos galėtų įsigyti tik užsienio šalių koncernai. Gal jūs dar turite kokį nors minčių, kurias būtų galima integruoti į mano pranešimą? Jeigu taip, atsiųskite juos. Aš Dar norėčiau pasakyti, kad tikiuosi, kad mano pranešimas galės pasitarnauti ir busimoms diskusijoms apie e, BŽUP. Ir e, ateitie diskutuojant apie e, BŽUP, tikrai reikėtų nepamiršti ir šio klausimo, tai yra žemės ūkio paskirties žemės koncentracijos ES. Ačiū. Ačiū Marija už šį pasisakymą. Aš manau, kad tu puikiai pristatėjai diskusijas ir turime daug norinčių pasisakyti. Mūsų darbo atvirkė tikrai labai įtempta, tai pusantros minutės kiekvienam kalbėtojui skiriu. Ir pradėsime nuo šešėlinių pranešėjų. Pone Nosjoba pasakys pirmoji, minutė 30 sekundžių. Ačiū pirmininkė. Dėkoju Marijai taip pat. Aš irgi manau, kad žemė yra bendra vertybė, ją reikia saugoti ir apginti. Ir mums reikalinga taip pat pasirūpinti, kad maisto gamyba būtų irgi ES prioritetas. Taigi tam ir reikalinga žemė. Žemė turi būti prieinama ir ūkininkams, kad jie galėtų ją įsigyti. Taip pat reikia pasirūpinti, kad nebūtų perdėm didelės koncentracijos, nebūtų uh, kertami miškai ir panašiai. Taigi reikia suprasti, kad žemės paskirtis gali būti keičiama. Bet mes turime pirmiausia pasirūpinti jaunai žmonėmis, žmonėmis, kurie nori persikelti į kaimą, į, į, įkurti tą nedidelį ūkį, jiems turime padėti ir ypatingą dėmesį turime skirti moterų galimybei įsigyti žemės. Aš manau, kadangi daug laiko neturiu, tai čia bus mano paskutinė mintis, aš manau, kad mes turėtumėme uh, neleisti žmonėms uzurpuoti derlingos žemės, nes tai ta tokia žemė dinksta pirmiausia ir ji yra įsigijama pirmiausia. Ačiū, poniai Zdravai. Oigiš, prašau. Labai ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti Marijai Noichil už visą nuveiktą darbą rengiant šį pranešimą. Aš tikrai esu labai patenkinta šiuo pranešimu, nes jame svarstama labai svarbi tema. Žemė svarbi ne tik žemės ūkiui ir ūkininkams. Žemė tai yra um, gyvybės pagrindas visam pasauliui. Ir Jeigu mes e, kažką sugriausime, tai už tai turės sumokėti ateities kartos. Marija Neuchil sakė, kad e, žemė tai nėra įprastinė prekė. Iš tikrųjų, dabar, pavyzdžiui, galbūt finansų rinkoje nėra e, itin patrauklių pasiūlymų ir dėl to bandoma daugiau pirkti žemės klipų. Uh, Pranešėja kalbėjo apie tai, kad dažnai žemė nepriklauso tiems, kas ją dirba. Mes turėtume pagalvoti, ar tikrai e, e, to nori visuomenė, ar tokie visuomenės lūkesčiai. Mes negalime užmerkti akių ir sakyti, kad e, žemės ūkio nusavybės teisės tai yra valstybių narių kompetencija. Taip, bet mes europinių lygmenių turėtumėm parengti tam tikras gairias. Valstybėse narėse įstatymai skiriasi. Mes galbūt galime kištis tik tada, jeigu yra e, pažeidžiamos vidaus rinkos taisyklės. Svarbu, kad ir valstybės narės e, užtikrintų uh, jog būtų e, laikomasi skaidrumo principo, kad ūkininkai turėtų pirmenybės teisę žemę įsigyti. E, žemė turi būti ir įperkama. Ūkininkai turi turėti galimybę ją įsigyti. Mes e, taip pat turėtumėm pagalvoti ir apie tai, kokios žemės ūkio politikos mes norėtumėm. Ačiū. Aš norėčiau dar trumpai priminti, kad reikia laikytis kalbėjimui skirto laiko minutė 30 sekundžių, nes priešingą atveju nespėsime aptarti visų klausimų. Pone Müller. Ja, Ačiū. Aš irgi norėčiau padėkoti Marijai Noichel už tai, kad ji parengė tokį užsamų pranešimą. Jame labai puikiai aprašyta dabartinė padėtis. Aš irgi manau, kad Kalbant apie užsienio investuotojus, tai mes tikrai turime kažką daryti. Kitos pask... E, e, išeities neturime. E, Smulkėsiams ūkininkams jie daro vis didesnį spaudimą. Aš taip pat džiaugiuosi tuo, kad mes bandome sformuoti bendrą požiūrį ir europinių lygmenių. Aš tikrai raginčiau ir kitus prisijungti prie diskusijos. Žemės ūkio paskirties e, sklypai patenka į valstybių narių kompetenciją, bet mes turėtumėm nepamiršti ir smulkiųjų ūkių. Dažnai, beje, e, reali padėtis skiriasi nuo tos, kurie prašyta teisės aktuose. Mums reikėtų ir europinių gairių e, kurios būtų paremtos jungtinių tautų uh, E, komiteto, e, maisto produktų ir žemės ūkio komiteto savanoriškomis gairėmis. Mes taip pat į tas, tose gairėse turėtumėm paminėti ir nuomojamą žemę. Taip pat e, aš tikiuosi tolimesnio bendradarbiavimo ir beje, ketinu pateikti keletą pasiūlymų. Ačiū. Merci, Dėkuoju, panas Očev, EPP frakcijos šiandienis pranešėjas. Благодаря, господин председател. Ačiū pirmininkė. Gerbimi kolegos, pirmiausia, norėčiau padėkoti poniai Neuchel už tai, kad pristatė pagrindinius klausimus keliamus šiame pranešime. Tikrai nėra jokios abejonės, kad žemė yra pagrindinis mūsų maisto šaltinis. Taigi, E, ją negalima prekiauti kaip e, bet kuria kita e, prieke rinkoje. Žemė yra ribotas išteklius. Tai yra mūsų maist, apsirūpinimo maistų garantija. Taigi, remiantis šiais principais, aš manau, kad mes turėtume saugoti žemės ūkio paskirties žemės kokybę, turėtume užtikrinti prieigą prie žemės tiems, kam ji tikrai reikalinga. Tai yra žemės ūkio gamintojai, ir um, aktyvę ūkinę veiklą vykdantis um, ūkininkai. Aš norėčiau taip pat um, e, akcentuoti tai, kas turėtų būti pabrėžiama šiame pranešime. Pirmiausia, mes turėtume apibriežti, kas yra žemės ūkio paskirtie žemės koncentracija. Mes turime atskirti koncentraciją nuo kitų procesų, kurie gali būti palankus. Pavyzdžiui, žemės konsolidavimas tokiais atvejais, kai ūkiai yra pernelyg e, suskaidyti. Ir antra, mes turėtume pagalvoti apie nacionalinius įgaliojimus, kalbant apie um, žemės nusavybę. Ir mes turėtume pagalvoti, kiek ES teisės aktai padeda ar trukdo užtikrinti prieigą prie žemės. Ir mes turėtume taip pat um, užduoti savo klausimą, kiek subsidijos e, padeda ir kiek finansinės priemonės gali padėti užtikrinti prieigą jauniems ūkininkams. Ir trečia, mes žinome, kad e, nėra patikimos informacijos apie um, sandorius perkant ir parduodant žemę ir e, mums reikia sprendimo šioje srityje. Aš linkiu Jums sėkmės rengiančių pranešimą. Ačiū. Merci, merci a vous. Parole... Dėkoju, ponas Ropė. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Manau, iš tikrųjų labai svarbu, kad mes šiandieną svarstom šitą klausimą ir aš irgi noriu padėkoti kolegiai Marijai, kad e, ėmėsi šito darbo. Tai jeigu e, kalbant apie tai, kad e, žemės klausimai priklauso valstybėms narėms, bet mums priklauso teisė paramos bendros žemės ūkio politikos. Todėl aš manau, kad e, per bendrąją žemės ūkio politiką, per paramos mechanizmus mes turim numatyti e, saugiklius, kad neatsitiktų e, nereikalingi dalykai. Tai kaip pavyzdžiui, manau, kad galim būtų pagalvoti galbūt, kad nebūtų e, perkama dėl palūkanų, nere, galbūt neremti žemės ūkio savininkų, o remti tik tai dirbančių žemę. Antras dalykas, galbūt galima būtų pagalvoti ir apie ūkio dydį koks ūkio dydis gali gauti paramą įvairiose srityse, sakykime, daržininkystėje, sodininkystėje, grūdinėse kultūrose ir, ir taip toliau, kad e, nebūtų noras supirkinėti žemės grinai dėl paramos. Na ir manau, kad e, svarbiausias dalykas mes turbūt galėtumėm pagalvoti, e, kad atsirastų kažkokia tai pirmumo tvarka, kas pirmas galėtų įsigyti žemę. Pavyzdžiui, Lietuvoje yra nustatyta, kad pirmas gali įsigyti kaimynas, bet pagal e, nustatytą kainą. Tai jeigu, jeigu nenori kaimynų parduoti, nustato didelę kainą ir kaimynas negali pirkti. Tai manau, iš tikrųjų mūsų įrankis yra, e, reiškia, bendro žemės ūkio politikos mechanizmas ir mes turim juo naudotis ir, nu, ir dabar mes turėtumėm e, įsipareigoti, e, reiškia, tą mechanizmą sukurti ir nuo 20 metų jį pritaikyti. Ačiū. Merci, monsieur Ropė, monsieur Loiseau. Ačiū, ponė e, Ropė, ponas e, Lozlo. Ačiū. Aš irgi norėčiau padėkoti poniai pranešėjai. Ir žemės koncentracija, žemės ūkio paskirties žemės koncentracija iš tiesų yra labai aktuali problema Europos Sąjungoje. Uh, Tai yra didelė grėsmė tradiciniam žemės ūkiui ir ta problema galbūt aktualesnė rytuose, aš turiu ypatingai omenyje Rumuniją, kur e, užsienio kapitalo investuotojai superka žemę ir tai tik tai faktiškai sąlygoja skurdą. Taigi aš manau, kad žemės koncentracijos reiškinys, aišku, irgi matomas visoje Europos Sąjungoje jau dešimt metų. 38 procentais išaugo e, žemės plotai ir Rumunijoje iš tiesų galbūt tas eksploatavimas e, žemės yra labiausiai susiskaldęs. 20-30 procentų žemės įsigyja ES investuotojai. Panašų reiškinį matome Vengrijoje ir Lenkijoje. Didelė žemės dalis yra naudojama e, žemės ūkiui, intensyviam žemės ūkiui, bet tai trukdo žemės ūkio biologiniai įvairoviai. Ir 20 procentų e, visos ES žemės e, su tuo susiję, bet 3 procentai visų holdingo įmonių e, yra valdo 50 procentų visos žemės ES, ponia Marija irgi tai minėjo. Taigi, tai puikiai atspindi tą bendrą situaciją. Na, aš manau, kad jūs teisingai uh, apibrėžėte problematiką, e, įvardėjote tą žemės grobimų e, problemą, bet matome, kad ta ultraliberali politika yra labai palanki žemės grobimui ir žemės koncentracijai. Ir ta liberali ideologija leidžia visiems uh, įsigyti tos žemės. Taigi, kokių taisyklių jūs ketinate imtis tam, kad būtų iškerstas kelias žemės spekulacijai? Ačiū, ponas Donanu. Ačiū, ponė pirmininkė. Man atrodo, kad Marija labai teisingai įvardėjo tą dvigubą riziką, su kuria susidurėme čia šioje žemės ūkio politikoje, būtent e, prarandama žemės ūkio, žemės ūkio paskirties žemė. Matome kad e, didelė yra žemės koncentracija, nes e, auga žemės plotai. Ir tai iš tiesų yra didelė problema žemės ūkio sektoriuje ir kalbant ir apie užimtumą. Ir tai yra esminis klausimas, pa paveldėjimo klausimas. Žemės paveldėjimo klausimas yra labai svarbus, nes, e, pavyzdžiui, nebūtinai broliai seserys galbūt e, yra nusiteikę lygiai taip pat elgtis su paveldima žeme ir kartais ir žemės ūkio paskirties žemės kaštai yra per dideli. Taigi būtų galima kažkaip numatyti tam tikrą žemės nuomos sistemą per ir tokiu būdu žmonės galėtų išnuomoti, pavyzdžiui, žemę, o po to vėliau ją įsigyti. Taigi mes turime surasti kažkokiu tai nuostatų galimybių uh, išsaugoti e, tą ūkininkavimą, smulkius ūkius. Ir taip pat ponė Marija minėjo užsienio investuotojų e, veiklą ir mes tikrai norime išsaugoti tą kontrolės, žemės ūkio paskirtie žemės kontrolės teisę ES. Dėkoju. Ačiū, panas Agnių. Ačiū. Turim prisiminti, kad kad žemės nusavybė nėra ES kompetencijos ribose. Nepamirškime to. Aš tikrai nenorėčiau, kad ES kištusi e, į šią sritį Junktinėje karalystėje. Mūsų sistema netobula ir aš turiu pasakyti pranešiai, kad mes turime žemės registrą. Uh, Ir ten paprasta pamatyti, kam priklauso žemė. Čia tarsi susidaro įspūdis, kad maži ūkiai yra gerai, o dideli yra labai blogai. Bet aš noriu paklausti e, visų kitų šiame e, komitete, e, kaip atrodo, pavyzdžiui, cukrinių runkelių auginimas dabar ir prieš 40 metų. Dabar matome didelės mašinos, apdirba didelius plotus. Prieš 40 metų vienas kažkoks gal e, traktoriukas e, pamažu juda ir dabar mes turime tikrai tokias e, mašinas, kad galime auginti tokius kiekius, kas buvo neįmanoma anksčiau ir mažiau žmonių reikia dirbti ūkiuose. Mano ūkija mm, 48 metais ten dirbo apie 300 žmonių, o dabar tikrai jų reikia mažiau. Pažiūrėkime, kiek dabar yra žmonių uh, kaimo vietovėse E, kiek žemė nacionalizuojama. E, ar mes čia turime vykdyti kažkokią socialinę politiką žemės ūkio vietovėse, ar per reorganizuoti žemės nusavybę, taip pat galvojant apie plikos auginius e, aspektus, turime galvoti apie dirbožėmio, vandens kokybę ir galbūt netiek svarbu, kam žemė priklauso, svarbu, kas tą žemę naudojasi, kas naudojasi finansinė parama mm, ir mm, nereikia kažkokios žemės nusavybės nuosavybės e, teisių e, reglamentavimo keisti, kad tai būtų užtikrinta. Ponas Jakovčič. Ačiū, pirmininkė. Aš vienas iš tų, kas e, pasisakytų už tai, kad reikėtų gairių ES lygmenių. Ir kad mes turėtume suteikti žemę tiems ūkininkams, kurie nori dirbti žemę. Ar tai yra dideli ūkiai ar maži, čia yra kitas klausimas. Aš asmeniškai teikiu pirmenybę smulkiems ūkiams. Manau, kad jie galėtų Europos žemės ūkiui suteikti naują dimenciją. Bet aš noriu paminėti Kroatijai būdingą problemą. Nuo 2000-ųjų iki dabar Kroatijos vyriausybė neįstengia Mm, labai gerai, e, labai tinkamai gyvendinti žemės ūkio politikos, ypač kalbant apie valstybinę žemę. Tai yra Slavonija, Slavonijos regionas, kur yra didžiuliai ūkiai ir aš taip suprantu, kad vyriausybė nori tikrai ginti e, tūkių interesus, bet yra ir e, mažesnių ūkių pakrantės zonoje kur iš tikrųjų žmonės norėtų e, įsigyti e, tą žemę, ją dirbti. Mm, taigi, Kroatijoje e, yra norinčių įsigyti žemę tam, kad jie dirbtų, bet yra komplikacijų ir statomos kliūtis. Ir nesvarbu, kas valdžioje, kairė, dešinė, visi įgyvendina tą pačią absurdišką politiką. Taigi reikia gairių um, ES lygmenių. Ponas Hoisling. Ačiū. Aš norėčiau padėkoti Marijai už pranešimą. Aš manau, kad mes e, turėtumėm e, kiek e, kitokį požiūrį vadovautis, vertindami skaičius Rytų Europą ir Vakarų Europą, nes skiriasi istorinės aplinkybės. Taigi galbūt reikėtų atsižvelgti konkrečiai kiekvienos valstybės narės situaciją. Mes taip pat turime pagalvoti apie tai, kokias galimybės turi Europos Sąjunga. Europos Sąjunga būtent moka paramą. Galbūt reikėtų numatyti viršutinę ribą paramai, kurią gali gauti dideli koncernai nes tie dideli koncernai, ko gero, auga dar greičiau negu kad smulkus ūkiai. Taigi, ko gero, tie didėjai koncernai gauna ir daugiau tiesioginių išmokų negu kad smulkėjai ūkiai. Yra ir tokių įmonių, kurios neturi nieko bendro su žemės ūkiu, tačiau supirkinė žemės ūkio sklypus, nes nori investuoti pinigus. Būtų tikrai nesažininga, jeigu ūkininkai iš tų įmonių sklypus vėliau turėtų nuomotis. Tai yra esminis klausimas ir reikia spręsti žemės klipai turi išlikti ūkininkų rankose. Tai ačiū ponui Hauslingui, dabar ponas Dortmanas. Ja, tankėsi. Labai ačiū. Mes turėtumėm e, pažvelgti ir į statistinius duomenis. Galbūt statistiniai duomenis geriau atspindi konkrečią e, situaciją. Štai pavyzdžiui, e, pietų Alpių regione problema yra atvirkštinė. Tame regione vienas hektaras priklauso 20-30 savininkų. Neįmanoma e, vykdyti ūkinės veiklos, kai yra tokia didžiulė fragmentacija. Dabar perėsiu prie pranešimo temos. Norėčiau pritarti tam, ką ką tik pasakė kolega Hoisling. Mes turime pagalvoti apie tai, Kaip mūsų žemės ūkio politika ir pirmo ramščio mechanizmai e, skatina ir tuos didžiosius koncernus? kai mes kūrėme BŽUP, padėtis finansų rinkose buvo kitokia negu kad dabar. Dabar daugelio šalių bankai e, moka net ir neigiamas palūkanas, dėl to e, žmonės linkia supirkinėti žemę. Aš tikrai suprantu, ką pasakė kolegė Noichil. Mes turime suteikti valstybėms narėms galimybės pačioms spręsti, kaip parduodama žemė. Mes Vis dėlto turėtumėm užtikrinti, kad e, nebūtų diskriminuojami e, ir mūsų piliečiai. Valstybėse narėse, kad nebūtų diskriminuojami e, piliečiai. Visi europiečiai turi turėti vienodas galimybės, vienodą prieigą, vienodas galimybės įsigyti žemę. Ačiū. Ačiū. Fin Dankan, herzlichen Dankan. Panas Des. Ačiū pirmininkė, dėkoju ir aš pranešėjai. Pranešėja yra teisi sakydama, kad žemės ūkio paskirties sklypai turi išlikti ūkininkų rankose, apie tai kalbėjo ir kiti kolegos. Padėtis skiriasi ne tik ES valstybėse narėse, bet ir štai, pavyzdžiui, Vokietijoje. Mano atstovaujame regione e, vidutinis ūkis sudaro 15-16 hektarų, žemė parduodama labai retai. Ir čia e, pas mus nekyla e, ta problema, kurią minėjo pranešėja. Bet taip pat nepamirškime ir struktūrinių pokyčių žemės ūkio srityje. Pavyzdžiui, rytų Vokietijoje ta e, žemės e, ūkio paskirties klipų koncentracija yra didesnė. Ten yra ir tokių koncernų, kurie supirkinėja šimtus hektarų. Uh, Yra ir tokių koncernų, kurios, kurie turi po 500 hektarų. Aš manau, kad taip pat reikėtų e, rasti tinkamas taisyklės ir e, vis dėlto valstybėms narėms priklauso pagrindinė kompetencija. ES pernelyg kištis neturėtų. Merci. Ačiū, ponas Flanagan. Ačiū. Ačiū poniai Noichel už įdomų pranešimą. Aš norėčiau paklausti, ką gali padaryti ES. Pirmiausia, e, ką gali padaryti, tai liautis e, padėti ir paprasinti. Tai yra, e, neturėtų vienas ūkininkas gauti tūkstantį eurų už hektarą, o kaimynas jo tuo tarpu negauna nieko matom, kad e, yra tokia neligybė ir jeigu ES nori kažką padaryti, tai iš tikrųjų gali padaryti per BŽUP e, peržiūrą reikėtų padaryti tai, ką e, pada, e, rekomendavo paskutinis ar buvęs komisijos narys atsakingas, tai būtent pakeisti išmokų sistemą. Tai gali būti padaryta per BŽUP peržiūrą, bet dėja mūsų dabartinis komisijos narys tam nepritarė. Aš klausau, ką sako kolegos čia ir kas mane stebina, tai atrodo, kad visos frakcijos pritarė mažiems šeimų ūkiams, įskaitant ir EPP frakciją. O kai mes rinkome komisijos narį, aš nesutikau su jo kandidatūra ir ne todėl, kad jis buvo politinis mano oponentas, bet todėl, kad Mes, aš nepritariau jo politikai šiuo aspektu. Jeigu mes norim pritarti mažiems šeimų ūkiams, tai kodėl mes išrinkome tą, kas e, pasisako labiau už žemės ūkio ir maisto gaminimo kompanijas matome, kad tie, kas turėtų gauti pinigus, neturi pakankamai lėšų, kad prisipiltų dizelino į savo žemės ūkio techniką. Ačiū ponui Flanaganui, ponas Būda. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti kolegijai pranešėjai už pristatymą ir iš pat pradžių norėčiau e, pasmerkti Europos komisijos veidmainystę ir agri konkrečiai generalinio direktorato veidmainystę. Jie tarsi nori parodyti, kad labai rūpinasi šią problemą, bet e, mes matome, kad realiai tą problemą sprendžia valstybės narės. Aš norėčiau pasakyti, kad Rumunijoje mes bandėme keisti teisės aktus susijusius su žemės pardavimu ir nepa, nesugebėjome to padaryti. Kodėl? Todėl, kad Europos komisija pasisakė prieš tai, neleido mums to padaryti buvo pasakyta, visiems turi būti numatytos vienodos sąlygos įsigyti žemės Europoje. Ir Europos komisija gal galėtų galiausiai kažkaip e, pažvelgti tiesiai į, į akis ir suprasti, kas vyksta te, e, su įstatymais, e, žemės pardavimo įstatymais Europos Sąjungoje, nes jūs tikrai nelabai supranta, kas vyksta vietoje. Rumunijoje 40 procentų žemės priklauso investuotojams, užsienio investuotojams. 45 tiksliau procentai žemės. 10 būtent įmonių, kurios gauna lėšas iš ES fondų, net nėra europietiškos, iš Libano, kitų šalių ir panašiai, ne ES įmonės. Tai, tai čia rimta problema, jeigu mes norime realiai užsimti žemės ūkio, žemės ūkio produkciją Rumunijoje. Mums tai kelia labai daug problemų. Matome, kad tos prekybos įmonės neužsima žemės ūkiu tose teritorijose, tiesiog nuomoja ir viskas. Taigi tikrai reikia užkisti kelią tokioms situacijoms. Negalime tik pasyviai stebėti tai, kas vyksta. Reikia kištis skubiai, imtis priemonių, kad būtų galima suderinti sąlygas dėl žemės, žemės pardavimo Europoje. Ačiū, ponas Branen. Ačiū ir ačiū Marijai. Komitete panašu, kad laikomasi nuomonės Štai vienas mūsų kolega jau išėjo iš salės. Ne, jis vis dar čia. E, Sturtas čia atstovauja mažumą. Dauguma komitete pripažįsta, kad problema yra. Ir ką pasakyčiau Stuartui, tai kad mm, yra čia tam tikrų pokyčių. Jeigu Stuartas galvoja, kad dabar problemų nėra, tai jeigu viskas liks taip kaip dabar, e, po penkių metų gal Stuartas nebebus čia, bet komitetas vis dar bus greičiausiai ir gali būti taip, kad e, mm, 2 procentai ūkių užims 75 procentų žemės. Aš manau, kad reikia atsižvelgti į dabartinę dinamiką. Ir Problema yra ta, kad tie, tiems, kas Mm, atstovauja kairės politinės jėgas pripažįsta, kad rinka veikia netinkamai. Dešiniesiems galbūt tai sunkiau e, pripažinti. Iš tikrųjų, matome neteisybę. Turtingieji toliau turtingėja, vargingesni toliau skursta, didėja koncentracija ir Europoje, ir pasauliniu lygmeniu. Ir matome dabar, kaip atrodo tas bendras kontekstas. Pažiūrėkime į nusavybės rinką Londone. Vis daugiau užsieniečių e, valdo nekilnojami turtą. Ir tai taip pat yra bendro konteksto dalis. Taigi, aš manau, kad galvoti apie mokėjimų, išmokų sistemos pakeitimą yra vienas galimų sprendimų. Jau vėlise dabar yra ribojami išmokėjimai. Ne, Anglijoje, ne Škotijoje, bet Velsė yra numatytos ribos. Tas galbūt taikoma mažai ūkininkų daliai, bet ta strategija jau taikoma ir ji yra perspektyvi. Aš manau, kad mes turėtume apie ją toliau galvoti. O realybė tokia, kad e, ūkininkai gauna subsidijas, bet matome, kad sistemos tikslai nepasiekti. Ačiū Paul, James Nicholson toliau. Ačiū, galiu pasakyti ponui Brianui, kad ir Šiaurės Airijoje yra mm, ribojamos išmokos, ne vien Velse. Žemės daugiau pagaminti neįmanoma. Žemė naudojama maisto gamybai. Ir kiekvienais metais dėl vairių priežasčių žemės plotai mažėja. Uh, E, žemės plotus užima pastatai, gyvenamieji namai, pramonės įmonės ir taip toliau. Galvokime ir apie planavimo įstatymus. Man įdomus pasirodė tas skaičius - 3 procentai e, subjektų valdo 50 procentų žemės. Reikia pasigilinti tos skaičius, e, kur ir kodėl tai vyksta. Aišku, kad kai kuriuose ES valstybėse narėse yra uh, mm, problemų ir naujose, ir senose valstybėse narėse. Bet e, aš manau, kad mm, iš tikrųjų sunku Europai bus rasti vieną modelį, kuris tiktų visiems. Todėl nacionalinė atsakomybė turėtų išlikti. Mano regione buvo problema per ekonominio klėstėjimo laikotarpį. Buvo teisininkai, architektai, susipirko nedidelius žemės plotus, kurie buvo tada prieidami, prieinami. Kas norėjo nusipirkti žemės, galėjo nusipirkti. Ir jie pirko, nes tai matė kaip gerą investiciją. Man tai yra tikrai įdomus e, klausimas, nes kartais ūkininkai man sako, mes neuždirbam nieko, neturim pinigų, bet e, pagalvokime, kas e, turi pinigus. Ačiū dabar Pogovič. Dėkoju Marijai už um, tai, kad rengė šį pranešimą. Tema labai svarbi ir mes turime labai tiksliai apie tai pasikalbėti, nes esu iš Slovenijos, tarkim, ir 6,5 hektaro yra vidutinis žemės plotas vienam ūkininkui. Ir kartais koncentracija reikalinga jauniems ūkininkams, vidutinio dydžio ūkiams, kad būtų įmanoma užtikrinti darbo vietas, bet kaip girdėjome buvusiose komunistinėse šalyse, kur buvo dideli kolūkiai, valstybės nusavybė žemė, yra daug tokių atvejų, kurias, kurios su kuriais reikia kovoti, nes yra daug ūkininkų, kurie turi tūkstančius hektarų. Taigi žemės ūkio politika pirmiausia turi būti pagrįsta šeimos ūkiais, nedėliais ūkiais. Toks kelias būtų tinkamiausias, bet šiuo atveju, man atrodo, yra būtina pasirūpinti žemės grobimo problema viena vertus ir kita vertus pakalbėti ir apie tai, kaip surasti priemonių ir remti ypatingai jaunus ūkininkus, vidutinius ūkius, kad būtų galima jiems organizuotis ir organizuoti savo ūkį taip, kaip, taip kad tai duotų sėkmingiausių rezultatų. Taip pat reikia skirtingų priemonių skirtingoms šalims, nes situacijos tikrai nėra vienodos. Merci, madame. Ačiū, e, Kostinger. E, Dank, um... Ačiū. Norėčiau pratesti kolegos išsakytą mintę. Manau, tikrai svarbu nepamiršti, kad valstybėms narėms priklauso kompetencijos dėl žemės, beje, valstybių narių federalinė struktūra taip pat skiriasi. Štai, tarkim, Austrija. Mūsų šalis yra maža, tačiau joje yra daug skirtumų dėl istorinių priežasčių. Tose federacinėse žemėse, e, kuriuose ūkiai e, buvo paveldėjami iš kartos į kartą, e, ten ūkiai tiesiog uh, perdodami kitai ūkininkų kartai. Ir, bet e, kitose Austrijos e, regionuose tradicijos kitokios, įstatymai taip pat skiriasi ir ten e, tie žemės ūkio sklypai labiau susiskaldę, labiau fragmentuoti, dėl to sunkiau ir ūkininkauti. Vis dėlto, kaip jau sakiau, turime atsižvelgti tai, kad žemės klausimai priklauso valstybių narių kompetencijai. Aš manau, kad reikėtų rasti e, tokias e, formuluotės tekste, kad valstybės narės negalėtų atimti žemės iš um, tų ūkininkų, kurie turi kitos ES valstybės narės pilietybę. Beje, tokių atvejų ES jau yra buvę. Ačiū. Ačiū, ponas Erdos. Ačiū. Šiuo darbotvarkės klausimu norėčiau štai ką pasakyti. Vengrijoje matome šiokių tokių teisės aktų pakeitimų, kalbant apie žemės pardavimus, ir mes pasikliovėme Prancūzijos ir Danijos pavyzdžiais. Aš tikrai pasisakau už Prancūzijos įstatymus dėl žemės nuosavybės. Tačiau dėl to Vengrija, Slovakija, Baltijos šalis susidūrė su pažeidimų procedūromis. Ir tai yra rimta problema. Ir mūsų draugai iš Lenkijos irgi eina tuo pačiu keliu ir matyt jiems irgi teks susidurti su pažeidimo procedūromis. Laisvas kapitalo judėjimas yra tai, tai, ko siekia Europos komisija, ką palaiko Europos komisija. Tačiau aš norėčiau labai aiškiai pasakyti, nėra primtini dvigubi standartai. Jeigu sistema veikia Danijoje ir Prancūzijoje, žemės nusavybės sistema veikia Danijoje ir Prancūzijoje, tai tas pats turi būti leidžiama ir Vengrijoje, negali būti čia daromi jokie, jokie skirtumai ir dvigubi standartai taikomi. Ačiū. E Petir. Hvala, gospodine predsjedniče. E, ja isto zahvaljujem gospodinu. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti poniai Neuchel e, už jos e, pristatymą. Norėčiau pabrėžti, kad Kroatijoje 90 procentų šeimos ūkių yra mažesni nei 10 hektarų. Ir mes žinome, kad maisto gamyba priklauso irgi nuo žemės ūkio paskirties žemės nuosavybės. Taigi žemės koncentracija, kai yra supirkinėjama ir nuomojama valstybinė žemė, tai labai svarbu tos procesus sureguliuoti, kad šeimos ūkiai, kurių savininkai yra fiziniai asmenys, kad jiems būtų skiriamas prioritetas, nes tai yra vienintelis būdas išsaugoti tokius šeimos ūkius. Uh, tam, kad jauni žmonės e, liktų kaimuose ir toliau užsimtų žemdirbystę ir taip pat galėtų gaminti mums maistą. Tačiau, man atrodo, čia daug kas priklauso nuo nacionalinės politikos ir dėl to ES negali per daug visko reguliuoti. Kroatijoje, mano manimu, reiktų su, numatyti optimalų ūkio dydį, remiantis žemės ūkio regionalizavimo projektu. Ir žemės naudotojai turi gauti teisę į paramą. Ir mes tam tikrais atvejais turime pritarti žemės koncentracijai ir žemės e, dir... ūkio žemės kultivavimui. Ir kai kurie kiti kolegos užsiminė apie žemės grobimus. Ir tai yra ta problema, kurią turi spręsti ES ir čia turime surasti bendros, bendrą sprendimą. Dėkui. Merci, Ačiū poniai Petir. Prieš suteikdama žodį e, FISMA generalinio direktorato atstovui norėčiau pasakyti, kad iš tiesų tai yra labai aktuali problema žemės ūkio sektoriai ir aš E, pritariu tam, kas buvo pasakyta dėl kompetencijos ir, ir teisių. Mes visiškai sutinkame su tuo, kad nacionalinės valstybės čia turi daug kompetencijos. Tačiau reikia surasti pusiausvyrą tarptų procesų, kad e, turime kurti realią struktūrą ir taip pat e, suprasti, kad tam tikrais atvejais koncentracija yra neišvengiama. Ir dabar matome 3 procentai ūkių 3 procentai tokių stambių įmonių valdo 50 procentų žemės, tai yra nepriimtina. Ir jeigu mes galime sureaguoti ES lygmenių per bendrą žemės ūkio politiką. Ir matau, kad šiandien labai dažnai kiekvienas žemės plotas yra vertinamas finansinės paramos išraiška ir mes turime kažkaip e, subalansuoti tą bendrą žemės ūkio politiką, kad galėtumėme spręsti e, žemės prieigos problemą per ateinančius metus. Taigi diskusijos buvo tikrai labai turtingos ir dabar žodį suteiksiu ponui Vizmanui, kuris yra iš FIZMA generalinio direktorato. Prašau. Yes, um, good morning. Uh... Labas rytas, ačiū pirmininkė už tai, kad suteikėte galimybę pasisakyti ir ačiū už tai, kad leidote komisijai trumpai pristatyti keletą faktų susijusių su šia diskusija ir paaiškinti mūsų veiklą susijusią su žemės ūkio paskirties žemė. Pirmiausia, um, patikslinsiu, kad iš FISMA finansinio e, stabilumo, e, finansinių paslaugų generalinio direktorato atstovai E, šiandien čia. Mes manėme, kad tema yra susijusi su finansinio kapitalo judėjimu. Taigi, iš tikrųjų, e, buvo šioje diskusijoje paminėtos ir užsienio investicijos e, žemės ūkio paskirties žemė. Ir pirmiausia, norėčiau pradėti nuo to, kad komisija mano, jog investicijų laisvė Europoje yra teigiama, teigiamas veiksnys investicijoms ir gali suteikti naudos žemės ūkio paskirties naudai ir kaimo vietovių plėtrai plėtrai. Ir mes matome, kad tai gali lemti technologijų pažangą e, ir padidinti žemės ūkio produktivumą. Bet tai manoma, aišku, tik tuo atveju, jeigu yra tinkamas reglamentavimas, kuris suderina e, investuotojų laisvę ir taisyklės, kurios užtikrina tvarų žemės ūkį ir kaimo vietovių plėtrą. Pirmiausia, poro pastabų apie teisinę sistemą, kuri buvo čia minėta. Nėra ES teisės aktų, kur tiesiogiai būtų kalbama apie žemės ūkio paskirties žemės pardavimą. Taigi, kaip ir buvo sakyta šiuose diskusijose, valstybių narių kompetencija yra e, žemės rinkos reguliavimas. Valstybės narės gali tai daryti jeigu ir tik jeigu laikosi pagrindinių e, sutarties principų. O pagrindiniai principai yra pagrindinės e, laisvės, jų apsauga ir, kas aš manau yra esmė ES teisės aktų, nediskriminavimas tautybės pagrindais. Ir kai aš kalbu apie pagrindinės e, laisvės, tai yra Vienas iš mm, principų yra laisvas kapitalo judėjimas, nes žemės ūkio paskirties žemė yra laikoma kapitalo forma ir mm, jai galioja vidaus rinkos nuostatos. Turiu paminėti, kad kai kuriomis aplinkybėmis e, čia kalbėtume ir apie įsisteigimo laisvę. Taigi, ką visą tai reiškia žemės ūkio paskirties žemiai? Laisvas kapitalo judėjimas m, turi sukurti vidinę kapitalo rinką ir vidinę investicijų rinką. Ir visą tai galioja ir žemės ūkio paskirties žemiai. Taigi, iš principo, tarpvalstybinės investicijos į žemės ūkio e, žemę atitinka pagrindinių laisvių principus. Tai yra Neturi būti e, jokių apribojimų ir apie tai kalbama ES veikimo sutartie 63 straipsnėje. Bet ką, įdomu, ką svarbu akcentuoti, tai, kad e, apribojimai yra galimi. Jie yra galimi tada, kai būtina ginti viešąjį interesą. Ir komisija mano, kad sutartyje yra palikta laisvės valstybėms narėms e, spręsti tos klausimus, kurie buvo iškelti ir šios dienos diskusijoje. Mes manome, kad e, kadangi jau yra atitinkami teismo sprendimai dėl žemės ūkio paskirties žemės, tie sprendimai tik patvirtina, kad ES teisingumo teismas pripažino specifinę žemės e, specifinį žemės statusą ir žemės apsaugos e, būtinybę. Ir pateiksiu mm, porą pavyzdžių. Teismas pripažino, kad laisvas kapitalo judėjimas gali būti apribotas tam, kad būtų užkirstas kelias e, spekulacijai žemė. Teismas taip pat sakė, kad valstybės narės gali išsaugoti tradicinės ūkininkavimo formas, pavyzdžiui, šeimų ūkius. Ir teismas taip pat sutinka su tikslu, kad žemės ūkio paskirties žemė turi būti praktiškai dirbama ir naudojama žemės ūkio gamybos tikslai. Taigi šios priežastys gali pateisinti apribojimus, kalbant apie kapitalų judėjimą. E, bet ne visi apribojimai gali būti pateisinami vien dėl to, kad jais siekiama ginti viešai interesą. Tie apribojimai turi būti proporcingi, kad būtų pateisinami. Ir tai, paprastai tariant, reiškia, kad negali būti daroma daugiau, nei yra būtina, kad um, šis tikslas būtų pasiektas. Tai tiek apie teisinę sistemą. Taigi nėra konkrečių ES teisės aktų. Valstybės narės reglamentoja šią sritį ir jos turi laikytis pagrindinių sutarties principų, kurie tuo pat metu leidžia užkirsti kelią rizikai viešajam interesui, kylančiai viešajam interesui. Na ir kadangi buvo daug kalbama apie investicijas, investicijos į žemės ūkio paskirties žemė yra ribotos. Ir iš tikrųjų ne visada įmanoma gauti patikimus duomenis, bet ta informacija, kurią turi komisija, rodo, kad Procentas e, ūkių, kurios, kurie priklauso um, užsienio investuotojams e, yra labai nedidelis, apie 1,3 procento pagal mūsų informaciją. Bet mes pasižymime tai, kad tarsi didėja užsienio investicijų ir kad didėja žemės ūkio plotų paklausa ir kad situaciją reikia stebėti. Prieš baigdamas pirmininkę informuosiu apie mm, teisinius veiksmus, kurio ėmėsi komisija dėl žemės ūkio paskirties žemės reglamentų. Kaip žinote, 2014-2016 metais baigėsi perinamasis laikotarpis, per kurį kai kurios valstybės narės įstojusios 4-7 metais į ES joms galėjo būti taikoma išimtis iš laisvo kapitalo judėjimo principų. Tai yra, toms valstybėms narėms buvo e, suteiktos e, tam tikros išimtis susijusios su e, žemės pardavimu užsieniečiams kad tos valstybės narės galėtų pasirinkti, pasirenkti rinkų atverimui. Ir po šio pereinamojo laikotarpio kai kuriuose valstybėse narėse buvo priimti nauji įstatymai reglamentuojantis e, žemės rinką. Mes tuos įstatymus išnagrinėjome ir. Turiu pasakyti, kad gavome labai nemažai skundų dėl tų įstatymų ir turėjome į tos skundus reaguoti. Ir galiausiai mes uh, Užginčijame kai kurios nacionalinius teisės aktus dėl tos priežasties, kad mūsų nuomonė jie pažeidžia laisvą kapitalo judėjimą. Procedūros buvo pradėtos 15 metų kovo mėnesį. Bulgarija, Vengrija, e, Latvija, Lietuva, Slovakija, bet e, nėra procedūros pradėtos e, Slovakijos, Rumunijos, atsiprašau, atžvilgiu. Komisija dabar turi tęsti procedūrą, e, vyks paskutinis etapas prieš kreipiantis į teismą. Dabar mes vis dar analizuojame tos atsakymus, kuriuos esame gavę į savo išsiustus laiškus, taigi negaliu pasakyti, kas bus toliau, ar, bus, ar mes kreipsimės į teismą ar ne. Ir Mes e, gavome informaciją, kad kai kuriuose valstybėse narėse yra rengiami teisės aktų taisymai, kad būtų pataisyta situacija. Taigi mes žiūrėsime, kaip bus toliau. Galim trumpai pristatyti tam tikras nustatytas problemas. Bulgarijoje ir Slovakijoje didžiausia problema buvo ar yra tai, kad pirkėjai turi um, turėti ilgalaikę gyvenamą vietą valstybėje narėje. Tai mūsų nuomonė yra diskriminacijos forma. Vengrija turi taip pat labai griežtą ribojančią sistemą, yra numatyta daug reikalavimų mm, susijusių su žemės įsigijimu, tarp jų, pavyzdžiui, tai, kad yra visiškai draudžiama įsigyti žemę juridiniams asmenims. E, ir mes užginčiame šį, e, šią nuostatą Latvijoje ir e, Lietuvoje. Pirkėjai turi būti ūkininkai. O Vengrijoje taip pat turi būti mm, ūkininkas turėti atitinkamą kvalifikaciją. Taigi turi būti sumažinta spekulacija mm, būtina skatinti žemės ūkio naudojimą, paskirti žemės naudojimą pagal paskirti, mm, bet komisija mm, nemano, kad tai yra pagrindiniai principai ir mes manome, kad kai kurios priemonės yra neproporcingos, nes kai kurios kitos netokios griežtos priemonės gali padėti pasiekti užsibrieštų tikslų ir kai kurios priemonės deter, e, diskriminuoja Pavyzdžiui, tautybės pagrindais. Pavyzdžiui, tai, kad asmo norintis e, įsigyti žemę turi gyventi valstybėje narėje ar netgi savivaldybėje, kuriai priklauso žemė. Ir Teisingumo teismas aiškiai pasakė, kad e, tokios nuostatos pažeidžia ES sutarties principą. Ir dar vienas dalykas, kuris čia buvo pasakytas, kad ūkininkai turi nusipirkti e, žemę, turėti prieigą prie žemės. E, teismas nusprendė, kad um, iš tikrųjų e, viešosios institucijos gali teik, teikti leidimų sistemą, pagal kurią ūkininkams būtų suteiktas prioritetas įsigyti žemę. Na ir pora baigiamųjų pastabų. Kaip sakiau, pažeidimų procedūros dabar yra vykdomas ir mes glaužiai bendraujame su tomis šalimis, kurioms tos procedūros iškeltos ir galiausiai tikimės rasti sprendimus, kurie būtų adekvatus. Uh, reaguojant į problemas ir tuo pat metu atitiktų ES teisės aktus. Aš taip pat norėčiau pabrėžti, kad e, dabartiniai mūsų veiksmai atitinka tai, ką komisija jau anksčiau darė reglamento kontekste. Tai, pavyzdžiui, per pastarosius dešimt metų komisija m, iš tikrųjų ėmėsi įvairių procedūrų susijusių su šiuo reglamentu ir būtent todėl esame kreipęsi į Teisingumo teismą dėl šių klausimų. Uh, Komisija taip pat nuolat kaupia informaciją apie nekilnojamo turto įstatymų visose valstybėse narėse. Dažnai mes gauname informaciją ES piliečiams pateikus skundus. Taigi mes viską e, stebime, mes esame sutarčių saugotojai ir komisijos užduotis užtikrinti, kad ES teisės aktų laikomasi ir kad e, jų pažeidimo atveju būtų imtasi atitinkamų procedūrų. Šiandien čia buvo kalbama apie ES gairės. Na ir galbūt jūsų pranešėja įtrauks šį aspektą į savo pranešimą. Ačiū. Merci, merci. Dėkoju. Už pasisakymą dabar žodis man Neuchl. Äh, Mane prireiks dviejų minučių, tik du sakinius pasakysiu. Labai ačiū kolegoms už visas pastabas, pabandysiu į viską atsižvelgti, galbūt net ir asmeniškai su jumis susisiekti. E, komisija sako, tai, kas buvo anksčiau, buvo anksčiau, o dabartinė padėtis yra dabartinė. Rinka nuolat keičiasi, tai reikia reaguoti. Aš manau, kad uh, E, komisija kartais piktais laiškais e, reaguoja valstybių narių veiksmus, bet galbūt komisija iš anksto turėtų nustatyti kriterijus e, tam, kad valstybės narės žinotų, kaip nepažįstamas ES veikimo sutarčių jos galėtų apsaugoti savo žemę. Taigi galbūt komisijos teisininkai galėtų tokias rekomendacijas valstybėms narėms parengti. Tuomet būtų galima išvengti penktų laiškų iš Bruselio. Būtų gerai, kad valstybės narės žinotų, kokie veiksmai atitinka ES veikimo sutartis. Na ir baigdama dar kai ką pasakysiu. Ko reikia Europai? Europai reikia pusiausviros. E, Pusiausviras tai reiškia, kad Reikia atsižvelgti ir į visuomenės interesus, taip pat ir į stabilumą žemės ūkio srityje, e, e, sklypų srityje. Ir tie, kam priklauso žemės sklypai, turėtų jausti atsakomybę ir už visuomenės poreikius. Taigi, Manau, kad reikės išvelgti ir valstybių narių interesus. Aš su nekantrumu laukiu tolimesnio bendradarbiavimo rengiant šį pranešimą. Koju Marijai ir tik tai norėčiau priminti, kad e, pranešimo projektas bus varstomas lapkričio 10 dieną. Dėkoju už šias diskusijas ir dabar suteikiu, pe, perdodu pirmininkavimą komiteto pirmininkui ponui Siekirskiui. Ačiū. Ačiū už jūsų darbą, ačiū už pagalbą. Gerbėmėjai, aš klausiausi. Koncentracijos problema taip pat ir veiksmingumo ir konkurencijos problema. Tai taip pat yra svarbi politinė problema, apie kurią kalbėjo ir komisijos atstovas. Aišku, mes labiau linkę remti mažus ūkius, bet yra tam tikrų vidinių uh, sunkumų, iššūkių ir yra nepriklausomi ekonominiai procesai. Mes taip pat daug kalbame apie veiks... realiai dirbančių žemę veiklą, aktyvaus ūkininko savoką. Bet iš tikrųjų, kuo didesnė koncentracija, tuo mažesnis užimtumas, bet tuo didesnis produktyvumas. Tai tos problemos yra tokios, kurias reikia spręsti. Uh, nes tai yra veiksmingumo problema. Nes e, jeigu mažės e, produktivumas, mažės e, pelnas, tai kaip išgyventi? Na ir žinome, kad turime galvoti apie pasaulinę rinką. Taigi tai, ko mes norim, ne visai atitinka ekonominius procesus, ar tai, į ką linksta mūsų širdis, ne visai atitinka ekonominė situacija. Žinome, kad yra specifinių problemų naujosiuose valstybėse narėse. Ūkininkai naujosiuose valstybėse narėse tikrai nėra priešiškai nusiteikę žemės pardavimo atžvilgių, jeigu žemė dirba iš tikrųjų tie, kas ją įsigyja, kad žemė nebūtų tik mm, tokios ekonominės naudos siekimo objektas, tik investicijų, mm, kapitalo investicijų objektas. Bet tai tema, prie kurios dar nekartą grįšime. Labai ačiū už tai, kad ėmėtės šios labai svarbios temos ir ekonominė, ir politinė prasme. Na ir jeigu iš tikrųjų yra perkami maži ūkiai kaimo vietovėse, tai e, ten investuojamos lėšos. Ten tie įsigiję žemės žmonės gyvena, ten apsiperka, e, ir tai yra tam tikra nauda toms visuom, vietovėms. Taigi apie tai taip pat reikia galvoti. O dabar pereikime prie penkto darbo tvarkės punkto, keitimasis nuomonėmis su pasaulinio prieigos prie žemės ir gamtos išteklių forumo atstovu. Šiandien mes kalbėsime su šio forumo organizatoriais. Ispanijoje kovo 31 dieną vyko šis forumas, tai buvo labai įdomus renginys, susilaukęs didžiulio, žemės, didžiulio ūkininkų ir ūkininkų organizacijų dėmesio, nevyriausybinio organizacijų, pilietinių organizacijų, įvairių tarptautinių organizacijų dėmesio, dalyvavo taip pat e, įvairių sričių ekspertai. Ir Mm, šiandien mm, čia lankosi atstovas institucijos, kuri siekia mm, užtikrėti tinkamą prieigos prie žemę ir gamtos išteklių. Taigi norėčiau pasveikinti šios organizacijos atstovus. Panas Mišel Marlet pirmiausia kalbės. Mes jau vėluojame, taigi iš karto jums suteikiu žodį. Džiaugiuosi, kad šiandien dalyvaujate ir kad supažindinsite mus ir su forumo rezultatais, ir su jūsų organizacijos veikla šioje labai e, svarbioje srityje. Ačiū, ponė pirmininkė. Man didelė garbė šiandien labai trumpai pristatyti šio formo darbo rezultatus. Norėčiau pirmiausia padėkoti poniai Neuchil, todėl, todėl kad ji pakvietė mus e, pasisakyti šiandieną ir taip pat norėtumėme pakviesti ir Europos parlamentą, ir Europos komisiją prisidėti labiau prie tokio forumo organizavimo. Uh, Agri generalinio direktorato atstovai irgi turi dalyvauti rengiant šį forumą ir dėja, kadangi keitėsi komisarų, komisijos sudėtis, ponas Čiolos e, baigė savo kadenciją, tuomet komisija pareikalavo, kad jo pavardė būtų išbraukta iš organizatorių sąrašo. Taigi dėl to vyko daug susitikimų, bet galimybė galiausiai atnaujinti dialogą taip ir nebuvo panaudota. Taigi apmaudu dėl to, bet vis tiek e, ekonomikos, ekonomikos socialinių reikalų komitetas e, mums daug padėjo ir mes parengiamo pobūdžio susitikimą surengėme 15 metų pabaigoje ir taip pat tame darbe dalyvavo ir, ir kai kurie parlamento nariai forume asmenių būdų arba atstovaudami savo politinį organizaciją. Taigi šis forumas pirmiausia labai greitai buvo sušauktas, nes praėjus dešimt metų po, ta, po tarptautinės konferencijos, kurią surengė Maisto ir Žemės ūkio organizacija 2006 metais, mes pamatėme, kad žemės ūkio struktūrų, struktūrų ir apskritai žemės ūkio situacijų, situacijos smarkiai pasikeitusios yra ir reikia skubiai surenkti tokį pasaulinį forumą. Taigi, mes pamatėme, kad viskas pasaulyje labai pasikeitė, iškilo daug problemų ir dėl to uh, prival, privalėjome surenkti tokį renginį, pakeisti ekspertus, technikus ir kitus interesuotus asmenis. Sera, Ispanijos organizacija, ėmėsi pagrindinio organizatoriaus vaidmens ir mes irgi prisidėjome labai prie šios iniciatyvos, bet tikrai buvo nemažai sunkumų, bet mums pavyko 400 dalyvių visgi pasveikinti savo renginiai 70 valstybių, tai buvo nevyriausybinės organizacijos ir e, ūkininkų organizacijos, taip pat dalyvavo ir e, daug nevyriausybinio organizacijų, kaip sakiau, ministerijų, Prancūzijos ministerija, taip pat Žemės ir maisto organizacija, taip pat mokslininkai ir universiteto atstovai. Ir yra tinklapis, kur pasakojama apie tai, kaip buvo rengiamas šis forumas, o aš norėčiau galbūt daugiau dėmesio šiandien skirti išvadoms, išvadų aptarimui. Mes kiekviename žemynė surengėme parengiamąjį posėdį ir būtent Europoje buvo toks formalus parengiamasis posėdis. Kaip sakiau, jis buvo surinktas kartu su, CESO, su e, ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu. Mes matome, kad e, žemės ūkio sektorius labai keičiasi ir matome, kad yra didžiulė gamybos struktūrų polarizacija, taip pat žemės koncentracija, taip pat ir na, žemės tie grobimai ne klasikinė ta žodžio prasme, bet mes matome realių transformacijų dėl to, kaip gaminami e, žemės ūkio produktai ir tai kelia naujų problemų Europai. Pasirinkti tokį žemės ūkio modelį, kuris būtų geriausias, tą, tą daryti, tas pasirinkimo teisė tenka visuomeniai. Ir tie sprendimai, kurie buvo priimti, kai buvo kuriama bendroji žemės ūkio politika, jau ne, nėra aktualūs ir reikalinga atsižvelgti į naujus poreikius. Taigi, tame komisijos tinklapyje yra, tinklapyje yra pateikta daugiau informacijos. Ten rasite lapkričio mėnesio e, posėdžio protokolą, susitikimo su komitetu ir aš galiu tik tai trumpai pristatyti išvadas pagrindinės. Pirmiausia, norėčiau kalbėti apie forumo išvadas dėl prieigos prie žemės, e, nes tai yra aktualu ir visame pasaulyje, ir taip pat Europoje. Ir pirmasis dalykas, dėl kurio sutarėme, yra tai, kad šiandieną tenka didžiulis pasa pasaulinis globalus iššūkis, nes e, kalba eina apie didelius ūkius ir taip pat šeimos mažus ūkius. Ir yra tam tikras prieštaravimas. Ir prieštaravimas čia matomas ir visuo, visuomeninė prasme, kalbant apie darbo vietas ir užimtumą ekonominę prasme, kalbant apie turtą ir pridėtinę vertę, kuri yra sukūriama kiekviename hektare. Ir taip pat aplinkosaugos prasme, nes reikia išsaugoti biologinę įvairovę, dirbožėmio derlingumą, taip pat kovoti su klimato atšilimu. Taigi, kiekvienoje iš tų sričių visi forumo dalyviai, nesvarbu iš kur jie būtų atvykę, visi sutarė dėl to, kad reikia pripažinti, kad šeimų ūkiai, maži ūkiai, įvairiose šalyse skirtingi terminai yra naudojami ir tai, kad gyventojai turi naudotis tais pagrindiniais ištekliais, kad tai, tam turi būti teikiamas prioritetas, o ne stambies, stambiems ūkiams. Ir tai buvo pagrindė padaryta išvada. Ir komisijos atstovas kalbėjo apie bendrą interesą, bet e, kyla klausimas, kas yra tas bendrasis interesas ir kokia gamybos, gamybos forma leidžia geriausiai tenkinti tą bendrą interesą. Na ir dabartiniai e, poslinkiai matome, kad e, koncentruojasi žemė ties keliais vis mažesnių kiekių savininkų ir matome kartais yra pažeidžiamos ir visuomenės teisės ir tai yra didžiulės pavojus visiems žmonėms, kalbant ir apie tuo, ne, ne vien tik tai apie tuos žmonės, kurie yra tiesiogiai paveikti tokių žemės grobimų, tokio žemės grobimų veiklos. Tai yra labai svarbus dalykas ir taip pat mes, aišku, daug kalbame apie e, žmogaus teisės ir žemės grobimus, bet tai yra ir ekonominis, ir aplinkosauginis iššūkis, nes reikia apginti tą bendrą interesą. Na ir dar trečia labai svarbi išvada yra tai, kad žemės ūkio produkcijos priekybos liberalizavimas pasaulyje ir tai, kad daugiau paramos skiriamas stambiems ūkiams. Dėl to būtent ir matome dabar susiklošysius įvykius ir poslinkius. Ir vėlgi grįžtame prie to klausimo Europos lygmenių, nes matome žemės ūkio gamintojų konkurenciją, kai tuo tarpu tas darbo metodas ir visiškai e, kitoks ir matome, kad našumas mažėja, kalbant apie darbo našumą. Reikia daryti skirtumą tarp darbo našumo ir gamybos ir produktų vienam hektarui. E, būtent da, didžiausias darbo našumas reiškia, kad ten, kur yra mažiausiai samdomų darbuotojų, daugiausiai yra užauginama viename hektare. Taigi, čia būtų toks modelis ir, na, bendrai galime čia padaryti tokius bendrus paskaičiavimus, matome, kad jeigu pasauliniu mastu mes pritaikytumėme tai, ką 70-ąją pritaikė Prancūzija, jeigu sumažintumėme aktyvius žemės ūkio darbuotojais 2-3 procentais. Matome, kad būtų įmanoma 3-4 milijardus naujų darbo vietų sukurti pasaulyje. Bet mes, aišku, turime pritaikyti tą situaciją prie europinės situacijos. Ir nebūtų prasminga dabar kurti labai našių stambių žemės ūkių, kuri nieko neįdarbina ir ne, nesukuriama didelė prietinė vertė vienam hektarui. Ir tai dar papildomai turi neigiamų padarinių aplinkosauginę prasme. Taigi mes kalbėjome apie tos bendros vertybės e, klausimą ar ekonominius aspektus, kuriuos e, dažniausiai anksčiau, an, anksčiau akcentavome. Netgi matome, kad netgi ir pasaulio mastu Negalime plėtoti žemės ūkio politikos nesusėdami jos su miestų politika. Ir Europoje matome, kad tai ypatingai aktuali problema, nes reikia įtikinti Europos valstybės ir Europos komisiją keisti žemės ūkio politiką ir, aišku, ją sieti su miestais, nes tai yra nemenkas iššūkis. Miestai ir e, miestų bendruomenės irgi gali, aišku, tai irgi susijęs su tam tikrais e, nedideliais ūkiais miestuose, bet niekuomet miestų politika nebuvo derinama su žemės ūkio politika. Ir e, buvo tikrai daug apie tai kalbėta, aš dar norėčiau grįžti trumpai prie to, kas yra Europoje. Čia mes, aš išvardėjau dokumentus, kur, kuriais mes, kuriuos mes pasitelkėme, matyt, jūs nelabai gerai matote, nes šriftas yra uh, E, mažas, nes teksto yra daug, bet, na, gerai, gal jis ir nesimato, bet aš tikiuosi, kad jūs e, galėsite e, surasti tos dokumentus tinklapyje ir buvo pasitelktos įvairios studijos, e, studijas, kuria, studijos kurias atliko įvairios institucijos, CESE ir panašiai. Taip pat buvo parlamento užsakytas darbas, kurį atliko Tartutinis institutas, taip pat Akter atliko, mūsų asociacija atliko nemažai studijų. Ir SAFER, tokia asociacija iš Prancūzijos taip pat atliko atitinkamas studijas. Tai yra žmonės, aišku, kurie nebūtinai sutarė visais klausimais, ir tai nėra kairiųjų ar dešiniųjų klausimas, tai yra visuomenės pasirinkimo klausimas, kalbant bendrai apie mūsų Europos žemyną. Dėja negalėjau išklausyti ponios Neuchel, nes atvykau šiek tiek e, vėliau, nesugedo traukinys, na taip atsitinka, traukinys iš Paryžiaus, bet e, šiek tiek girdėjau diskusijas, e, kurios vyko vėliau ir aš supratau, kad iš tikrųjų žemės ūkio tradicijos Europoje yra labai skirtingos, bet mums labai svarbu yra tai, kad Europa yra ta pasaulio vieta, kur mes plėtojame žemės ūkio politiką daugiausia grįsdami tą politiką šeimos mažais ūkiais, galbūt ne visur, ne vienodai, bet bendrai tai yra tokia bendra konstanta. Ir e, pirmiausias tikslas, aišku, šios žemės ūkio politikos yra teikti pakankamai maisto, taip pat užtikrinti tinkamas pajamas gamintojui, bet ne kapitalo, e, invest, kapitalo investuotojam ir taip pat e, apsaugoti vartotojus ir modernizuoti žemės ūkį bei eksportuoti žemės ūkio produkciją. Šiandien situacija ES yra labai skirtinga, skirtinga lyginant su to, kas buvo prieš 50 metų. Yra daug diversifikacijos. Matome ir polarizacijos reiškinius, kai matome didžiul, didžiulės kapitalo struktūras. Ir taip tam tikrais atvejais yra e, dėl kolūkių tradicijos rytų šalyse. Uh, ir taip pat dėl tam tikros žemėtvarkos politikos kitose srityse. Pavyzdžiui, čia būtų galbūt Rumunijos pavyzdys pats e, ryškiausias ir taip pat šalia to dar yra senosios Europos kabutėse šalys. Kažin ar na, iš vis galime taip sakyti, bet e, ypatingai, pavyzdžiui, Prancūzijoje matome labai svarbių poslinkių, kai vis daugiau uh, įmonių, žemės ūkio įmonių atsiranda. Tai yra tokios įmonės, kurios tvarko kolektyviniu būdu žemę ir tai radikaliai keičia tai, kaip veikia mūsų žemės ūkio sektorius ir matome e, ūkio, mažų ūkių, maž, šeimų ūkių kur bandoma išsaugoti ir paveldą, perduoti ūkį iš kartos į kartą, atsižvelgiant ir aplinkosaugos aspektus ir panašiai ir matome akcininkus, tokios žemės ūkio įmonės akcininkus, kurie, e, kurie daugiausia susijęs su stambiais ūkiais. Taigi, Prancūzija, Prancūzija šiek tiek yra reguliuojama rinka, būtent žemės pardavimų ir pirkimų rinka, taip pat yra reguliuojama e, nuomojama žemė ir mes visiškai nereguliuojame E, užsienio investuotojų. Pavyzdžiui, dabar kinai gali milijonus hektarų įsi, įsigyti Prancūzijoje ištisus vien, vynuoginų plotus. Čia nėra jokių ribojimų. Ir taip pat yra tam tikras, e, tam tikras atotrūkis, būtent tų paprastų mažų ūkių logika, kuri nebūtinai atitinka tų stambių e, žemės ūkio įmonių logikos. Na ir mes puikiai suprantame, kad Europa turi dabar kalbėti ne tik apie žemės nuosavybės klausimus, bet kalbėti ir apie žemės ūkio plotų dydžius. Ir tai yra visiškai kitokios diskusijos. Mes e, galime palikti savininkus ramybėje ir kalbėti apie galimybę naudoti žemės ūkio, ūkio paskirtį žemę ir gaminti žemės ūkio produkciją. Ir Europoje nuomos, žemės, nuomos sistema iš tiesų yra labai svarbi ir aktuali. Ir labai svarbu, kad žmonės, kurie susigražina, tarkim, žemę, galėtų gauti paramą ir užsimti to žemės ūkio žemės dirbimu. Ir Rumunijoje, pavyzdžiui, yra, yra milžiniškų ūkių, 500 tūkstančių hektarų dydžio ūkiai. Čia, pavyzdžiui, Prancūzijoje apie 60 tūkstančių hektarų, gal tokie yra ūkiai ir, ir panašiai. Taigi mes dabar periname prie situacijos, kuri primena Brazilijos ar Meksikos situaciją 20 amžiaus pradžioje. Taigi ta didžiulė, didžiulė polarizacija ir Meksikoje, tarkim, tai sukėlė labai daug e, visuomeninių problemų ir panašiai, bet ir pas mus dabar matome didžiulį yra problema dėl augančios polarizacijos. Ir aišku, mes matome, kad tai nėra 70-mečio dabar ekonominė situacija, kur kas prastesnė yra ekonominė situacija Europoje. Na ir e, dar vienas dalykas, reikia derinti žemės ūkio ir miestų e, politiką ir taip pat kelti vidaus ir išorės migracijos klausimus, būtent kaip visą tai organizuoti, tvarkyti, kad būtų galima optimaliai pasinaudoti e, kaimo plotais. Ir turime žemės ūkio e, politiką pertvarkyti atsižvelgiant į dabartinę situaciją ir, aišku, atsižvelgiant į kiekvienos valstybės poreikius, ir, bet reikalingos tam tikros priemonės Europos mastu, nes uh, Europa negali skatinti e, liber, e, kapitalo, kapitalo liberal, liberalizacijos, jeigu tai kenkia e, kitai politikai, tai yra žemės ūkio politikai ar, ar šeimos ūkiams Europoje. Pasaulinio forumo dalyviams yra visiškai aišku, kad tik tai mažų ir šeimos ūkių pagrindų mes galime plėtoti žemės ūkio politiką Europoje. Ir tai reiškia, kad reikia neutralizuoti tuos labai galingus lobistinius elementus, kurie iš tiesų nepaprastai yra e, galingi Europos Sąjungoje. Ir yra dar du pasiūlymai, kurie buvo pateikti. Reikia užkirsti kelią žemės ūkio produkcijos struktūrų polarizavimui ir koncentravimui. Reikia skatinti jaunus ūkininkus Ir tai yra aktualu visur, skaitant ir Prancūziją, bei Rumuniją ar Angliją, nesvarbu kur paimtumėme, tai yra aktuali, aktualus klausimas visur. Ir mes turime išsaugoti tą šeimų ar mažų ūkių gamybos logiką. Negalime perėti prie kapitalo logikos, nes jeigu perėsime prie kapitalo logikos, kad finansinė graža būtų kuo galima didesnė, tai tada mes skatinsime tą kapitalo liberalizavimo politiką ir galiausiai paskutinis galtinis rezultatas bus visiškai netoks, koks, kuris galėtų atitikti nacionaliniam bendram interesui ar europiniam interesui. Ir pabaigai dar du pasiūlymai tai yra tam tikros idėjos, siūlymai, mes negalėjome, aišku, detaliai išanalizuoti situacijos, jūs kur kas geriau susipažinę su situacija, bet mes manome, kad reikia koreguoti politiką ir surasti Europoje priemonių. Užkerstant kelią tam tokiems poslinkiams, kurie prieštarauja visuomenės interesui. Atrodo paprasta, bet padaryti nėra lengva. Ir tai reiškia kelis dalykus. Tai reiškia, kad reikia grįžti prie e, tiesioginių išmokų pagal bendrą žemės ūkio politiką, 15 metų reformą. Mes kalbėjome apie tai, kad išmokos turi būti ribojamos, kad turi būti viršutinės ribos e, nustatomos, taip pat, kad reiktų e, paramą skirstyti ne pagal hektarus, bet pagal žmonės. Nes matome, kad už 10 tūkstančių hektarų paramos gaunama kur kas daugiau nei už vieną hektarą, taigi tai daug ką keičia ir taip pat reikia remti e, žemės ūkio produkcijos gamybą, o ne bioenergijos gamybą, biomasės gamybą. Ir taip pat reikia kuo, užtikrinti, kuo galima geresnę aplinkosaugą. Tai visą tai įtraukta į paskutinę e, žūp reformą, bet ne viskas dar padaryta, reikia dar daug ką nuveikti. Ir taip pat palikti laisvę valstybėms, kad jos galėtų pritaikyti žemės ūkio politiką prie savo poreikių ir be jokios abejonės reikia skirti paramą, kompensacinę paramą e, tom šalims, kur parama buvo skiriama mažesnė. Taigi riboti šiek tiek laisvą kapitalo judėjimą žemės ūkio srityje ir visi ekonomistai sako, kad žemė nėra įprastinis kapitalas, bet matome dabar, kad dabartiniai poslinkiai ir įvykiai rodo, kad dėja, e, kažin ar taip e, yra. Ir taip pat reikia kiekvienoje valstybė narėje skatinti įvairių e, žemės ūkio rinkų valdymą, pavyzdžiui, pardavimų pirkimų rinką, taip pat nuomos rinką ir taip pat e, socialinę rinką. Taip pat reikia skatinti tokį žemės ūkį, kuris būtų e, siejama su konkrečia teritorija, nes čia yra nemažai iniciatyvų grįžti prie žemės, būtent e, tam tikriems žmonėms tai yra labai svarbu, ne tik ekonominė, bet ir socialinė prasme, nes tai yra tam tikras naujos žemės ūkio politikos vektorius ir tai yra toks, toks žemės ūkio modelis, kuris mums yra reikalingas ir uh, Taip pat įtraukti miestą į diskusijas. Turime suprasti, kad tai yra Europos visuomenės diskusijos. Tai nėra diskusijos, e, kalbant apie tai, ar reikia remti stambius ūkius ar ne. Ne, ne, ne tai yra esminis klausimas. Esminis klausimas yra, kokia bus ateitis Europoje, jeigu mes ir toliau pereisime prie Brazili, braziliškos žemės ūkio struktūros. Dėkoju. Labai ačiū. Mes turime labai nedaug laiko. Mm, siūlyčiau laikytis ankstesnio režimo, pusantros minutės pasisakymai ir nedaugiau. Ponas Flanagan pirmasis paprašė žodžio. Ačiū. Labai įdomus buvo jūsų pasisakymas. Turiu trumpą klausimą dėl priekybos sutarčių. E, TTIP, Mercosur, Ar manote, kad tai, dėl ko dabar susidėrėta, pablogins situaciją ar ją pagerins? Ačiū, paima Ginės. Ačiū pirmininkė, tikrai daug išgirdome informacijos. Taip suprantu, kad yra klausimų susijusių su plotų dydžio apibrėžimu, nes žinau, kad mažo ūkio savoka skiriasi Junktinėje karalystėje ir, pavyzdžiui, Airijoje ir kitose valstybėse narėse. Taigi mes neturėtume per daug griežtai e, vadovautis tokiamis savokomis. Žemė iš tikrųjų yra retas išteklius, e, kurio nedidėja. Šeimos ūkiai Mes nuolat apie juos kalbame ir juos remiame, bet vėlgi skirtingai, skirtingai suprantame tą pačią savoką. Galbūt mes labai idealistiškai įsivaizduojame, kas tai yra, bet realybė kitokia. E, ar aš taip suprantu, kad jūs prieš tai, kad ūkininkai kooperuotųsi, aš nieko asmeniškai blogo tame nematau, jeigu jiems tai padeda sustiprinti savo pozicijas rinkoje. Ir svarbu, kad kalbant apie valstybės narės, uh, turėtų taisyklės dėl e, ūkių ir Airijoje mes turime konstitucinės e, teisės nusavybės rytyje. Bet aišku, svarbu, kad vyktų diskusija. Vakar pirmininkė aš e, dalyvavau pasaulinio bado kovo su badu forume ir uh, Buvo kalbama apie tai, kaip, kuria kryptimi turėtų vystyti žemės ūkis trečiosiose šalise. Mes galbūt norime toliau puoselėti tą mažų ūkių e, savoką, bet daugelis dalyvių to renginio kalbėjo apie kaip tik ūkių e, vienymasi. Taigi e, ačiū už diskusiją bet kokią atveju. Ponas Dante. Ačiū. Mm. Alberdės paprašė manęs atsiprašyti jo vardu, jis negali dalyvauti, bet aš pristatysiu jo poziciją. Iš tikrųjų, labai daug informacijos išgirdome jūsų pranešime. Žemės naudojimas, žemės valdymas, žemės nusavybės teisės yra valstybių narių kompetencija. E, kai kas abejoja europinė integracija dabar ir galbūt nelabai geras metas dabar e, akcentuoti europinę šios e, politikos dimensiją. Europos Sąjunga tarsi ribojo visada, kiek kapitalo gali kam priklausyti, žemės įsigyvimas, žemės e, perdavimas. E, tai yra sudėtingi aspektai, aišku, kiekviena valstybė narė turi apsispręsti, kokius teisės aktus priims šiuose srityse. Ponas Agniu, prašom. Visada įdomu matyti, ką reiškia santrumpos įvairiomis kalbomis. Čia kaip waffle, kaip <laughs> vaflis tarsi sutrumpinimas, bet tai yra pavojingas dalykas, apie kurį mes čia kalbame. Mes kalbam apie ES kontrolę mm, žemės nusavybės rytyje. Matai, tikrai kelia susirūpinimą. Um, Ar jūs kalbate, kad reikia uždrausti mm, pardavimą tiem žmonėms, kurie turi jau per daug kabutėse? Galvokime apie žemės vertę ir kaip jį keičiasi. Ar jūs e, siūlote taikyti valstybinę nusavybę? Aš sutinku su jumis, kad subsidijomis. Um, E, sutinku su to, kai jūs kalbėjote apie subsidijas. Man įdomu e, buvo pamatyti, kas Junktinėje karalystėje buvo padaryta. Buvo sakoma, kad viešosios lėšos turėtų būti skiriamos moksliniams e, tyrimams mm, ir panašiai. Praeitą savaitę vyko ūkininkų apdovanojimai verslus, jauni ūkininkai, kaip jie elgsis. Jie dažnai, aišku, ieško savo palankiausių pasiūlymų. Aš esu matęs įvairių e, pavyzdžių, pavyzdžiui, Kažkas e, pasiprašė ne, žemės, kuri buvo tiesiog nenaudojama tų savininkų, kurie e, ją turėjo ir jiems buvo suteikta sutikimas ją naudoti. Panas Auslink. Ačiū. Aš norėčiau tarti keletą žodžių apie globalų kontekstą. Dabar ES derasi ir dėl globalių priekybos sustarimų, taip pat ir žemės ūkės srityje. Ir ko gero mes bandysime perkelti kitur mūsų žemės ūkio modelį, ypač į mažiau išsivyščios šalis, bet tai gali sugriauti e, jų modelį. Dėl to savo e, pajamas gali prarasti smulkieji ūkininkai kitose šalise. Uh, Vienose šalise taip pat yra ir e, valstybinių subsidijų sistemos, kitose nėra. Aš dar norėčiau tarti keletą žodžių apie e, tradicinių šeimos įmonių savoką. Ar tikrai tai galima perkelti ir į kitas šalis, kur galbūt labiau uh, daugiau yra kooperatyvų negu kad e, šeimos valdomų žemės ūkio įmonių. Tikrai ne visur padėtis yra tokia, kaip ir Europoje. Kaip Europoje struktūra skiriasi, tai mes į tai turime atsižvelgti, turime suprasti, kad e, kitose valstybėse narėse e, žemės ūkio struktūra E, skiriasi, kai kur galbūt, e, kai kurios šalis galbūt yra labiau e, orientuotos į eksportą negu, negu kitos. Zapitam. Kągi, ačiū nariams. Dabar paklausiu komisijos, ar norėtų pasisakyti, o vėliau žodis pranešėjai. Bet prieš tai aš pats turiu klausimą. Esu girdėjęs tokią nuomonę, kad nereikėtų pririšti ūkininkų prie žemės. Ūkininkai sako, e, duokit mums pasirinkimą. Mes, e, aišku, pasirengę dirbti, bet e, tai neturi būti neišvengiamybė, ar mes neturime būti pririšti prie žemės. Na ir galiausiai dėl mažo ūkio savokos. Kaip jis suprantamas e, pietuose, kur auginamos alyvogės, tarkim, ir e, kaip atrodo maži ūkiai šiaurėje. Turi būti ūkis toks, kad užtikrintų pajamas. Šiaurėje, e, jeigu gaminsime mūsų klimato sąlygomis, turime galvoti, kokios yra realios produkcijos galimybės. Tai čia viena dimensija. Toliau dar yra rytai ir vakarai. Rytai turi socializmo paveldą. Ten mm, buvo tikrai kolektivizavimo sistema. Vien Lenkijoje 75 procentai visų plotų e, išliko privatus, privačiame sektorėje. Tai jeigu mes laikomės e, tokios e, nuostatos, kad žemės nusavybė turi būti reglamentuojama valstybių narių, nacionalinių lygmenių, naujas e, valstybės narės turėjo pri, priimti naujus teisės aktus šioje srityje. Galėjom pasiremti vakarų šalių patirtimi, Prancūzijos ar Niderlandų, pavyzdžiui Bet e, iš tikrųjų kyla laisvo kapitalo judėjimo klausimas. Ar turime keisti savo sistemas šiuo požiūriu? Tikrai būtų galima nemažai kalbėti šią temą ir manau, kad e, mes šią diskusiją pratesime dar ir aptardami ponios Noichel pranešimą. Bet klausimas štai koks, jeigu mes norime konkuruoti, o kalbame ir apie priekybos liberalizavimo kontekstą, ir apie tarptautinius susitarimus, tai koncentracija galbūt yra būdas e, tą konkurenciją laimėti. Ir priemokas mes galime priderinti prie masto efekto, tarkim, jeigu kalbame apie didelius ūkius, ar ūkiams didėjant galime mažinti išmokas. Bet e, turime taip pat nepamiršti, kad konkuruoja ir mūsų produkcija. Kiekvienas hektaras pagamina tam tikrą produkciją. Aš rengiau e, pranešimą apie mažus ūkius, tai aš tikrai pripažįstu jų svarbą. Svarbu tikrai galvoti apie įvairius teigiamus mažų ūkių aspektus bet mes veikiame pasaulinėme kontekste. Ir kaipgi viską suderinti? Galbūt komisijos atstovai norėtų pasisakyti ne, jeigu ne, tai tuomet žodis mūsų svečiui. Prašom labai trumpai. Pirmasis e, klausimas, e, aišku, visos e, laisvos priekybos sutartys, dėl kurių derasi Europą, yra katastrofiškos pasaulio priekybos vystimuisi. Ir mes greičiausiai to nesuprasime, kol nepamatysime realiai visų pasiekmių ir tos sutartys ir jų sąlygos, kurias Europą siekėsi primesti Afrikos šalims, taip pat yra katastrofinės tų šalių žemės ūkio vystimuisi. Um, Taigi mes čia skatiname laisvą priekybą, bet e, iš tikrųjų mes kūrėme labai pavojingą pasaulio mastų situaciją. Ir tikrai čia nėra ko džiaugtis, nes planetai tai yra nepalanku. E, galbūt iš tikrųjų vertėtų daugiau pagalvoti apie šios klausimus. Aišku, taip pat e, sunku būtų apibriežti ES lygmenių, kas yra mažas ūkis. E, sunku apibriežti net ir vienos valstybės narės rėmose. Mm, tikrai turime galvoti apie tai, kokius projektus įgyvendina konkretus regionai. Mm, turim galvoti apie ten gyvenančius ir dirbančius žmonės. E, ir tikrai ne tas pats, ne tos pačios sąlygos yra Prancūzijos e, viduryje ar Kroatijoje ar kažkur kitur. Taigi šeimos ūkių apibrieštis e, tikrai turi būti patikslinta, turime aiškiai suprasti, apie ką kalbame. Aišku tik tai, kad šeimos ūkiai ar maži ūkiai iš tikrųjų nesielgia taip, kad maksimizuotų savo pajamas. Tai nėra kapitalistai, kurie siekia kapitalo gražos. Tame yra didelis skirtumas tarp šeimos ūkių, nedidelių ūkių ir didelių mm, žemės ūkio bendrovių, kurios e, dažnai tikrai e, turi kitas vertybės. Akcininkai tiesiog nori kuo didesnės kapitalo gražos. Ir jeigu aš turėčiau investuoti Kinijoje ar Afrikoje, tai yra įmanoma, nes kapitalas mobilus ir tas kapitalo mobilumas iš tikrųjų iškerta kelią vietos regionų vystymui daugelie šalių. Toliau, Mes tikrai neketiname čia puoselėti kažkokių ideologinių diskusijų, e, reglamentuoti nusavybės teisės. Svarbu, kaip užtikrinti kuo geresnį visuomenės gyvenimą ir vystimasi, kaip siekti pažangos ir turi būti tinkami susitarimai tarp e, žemės savininkų ir nuomininkų. Mm, ir Prancūzijoje, pavyzdžiui, 46 metais buvo sukurta atitinkama sistema, pagal kurią buvo nustatytos savininkų ir nuomininkų sąly, sutartis, sutarčių sąlygos ir buvo sudaryta atitinkama sistema, kuri kurią dabar reikia prisiminti ir iš tikrųjų turim galvoti apie naują socialinį paktą, atsižvelgiant į tai, kad dabar Europoje didžiulis nedarbas yra industrializacijos problemų ir kad galbūt um, reikia daugiau mm, žmonių skatinti apsigyventi kaimo vietovėse, kad būtų skatinamas žemės ūkis ir panašiai. Taip pat, na, vėlgi čia nieko naujo nepasakysiu, to forumo tikslas buvo e, akcentuoti priekybos, e, laisvos priekybos klausimą. Kai mes kalbame apie priekybą tokiais dalykais, kurie nėra eilinė prekė, tai tikrai e, turim pagalvoti apie riziką visuomenėje. Aš nesu didis ekonomistas, bet po krizės buvo atlikta analizė, kurią reikėtų atsižvelgti. Aš manau, kad galvojant apie ateitį tikrai svarbu to nepamiršti. Turime prisiminti, kokie yra Europos patys ramščiai. Turime galvoti apie mūsų pasirinktą kelią ir ar jis mus atves į šviesę ir taikę ateitį. Dziękuję. Myślę, że pan. Ačiū. Manau, kad ponas Mišelis Merlė dar praturtino e, mūsų diskusiją. Tai susiję ir su to, ką sakė ponė Noichal, tai tikrai bendra tema. Ir manau, kad e, ir jums buvo naudinga mūsų diskusija. Ačiū Jums už Jūsų darbą. Ir tikimės, kad ir toliau kartu dirbsime šioje srityje, nes tikrai mes dar prie šio klausimo grįšime ne kartą. Ji yra labai svarbi ir labai sudėtinga, išskirtinai sudėtinga. Baigiame šį darbo tvarkės punktą. Ačiū dar kartą. Ir periname prie kito punkto, tai yra metinė ES konkurencijos politikos ataskaita. mūsų koordinatoriai nusprendė, kad e, komitetas renks nuomonę. Ponas Mišel Dantan ją renks, atsakingas komitetas yra Ekon komitetas. Ten ponas Šaniai yra pranešėjas ir e, jis e, mūsų komitete yra pakaitinis narys. Džiaugiamės, kad jūs esate čia, džiaugiamės, kad tik klausėtės mūsų diskusijų. Na ir nenoriu užtęsti, e, sutiksiu žodį iš karto mūsų pranešėjai. Prašom. Merci, monsieur le président. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti atsakingą pranešėją už tai, kad jis irgi atvyko šiandien diskusijas ir norėčiau pirmiausia labai trumpai priminti, kad Europos komisija kasmet rengia konkurencijos taisės taikymo ataskaitą ir koordinatoriai norėjo, kad ir Žemės ūkio komitetas, atsižvelgiant tai, kas vyko su bendra Žemės ūkio politika ir jos reforma, kad šiais metais irgi parengtų nuomonę šiuo klausimu, kadangi nuo pat bendros rinkos pradžios ES sutartyse ypatingas vaidmuo būdavo skiriama Žemės ūkio rinkai, numatant galimybę teisės aktų rengėjams, tuo metu tarybai bendrą rinkos organizavimą, ypatingą dėmesį skirti žemės ūkio sektoriui. Tas nuomonės projektas, kurį aš rengiau, yra labai trumpas. Ir e, aš norėčiau tris papildomus e, dar dalykus pasiūlyti pakeitimų būdu. Aš kalbu apie tai, kad e, jaučiame tam tikrą krizę, aš kalbėjau apie cukraus ir jautienos sektorių, taip pat, kad reikalinga atsižvelgti tai, kad yra didžiulė koncentracija, kad daug yra platint, e, platintojų toje pačioje nacionalinėje rinkoje. Ir dažnai maišomios kelios temos. Tai yra konkurencijos teisė, nesažininga priekybos praktika ir įmonių konkurencija. Tai yra trys klausimai, trys temos ir čia reikia jas išryškinti. Ir Dar vienas pranešimas dabar yra rengiamas dėl nesažiningos praktikos. E, kolegė Maginis būtent rengia tą pranešimą. Aš žinau, kad e, sausio ar vasario mėnesį po to, kai bus pristatytas pranešimas komitete, bus pateikti irgi atitinkami pasiūlymai šiuo klausimu. Taigi labai svarbu, kad Europos parlamentas irgi turėtų savo poziciją dar prieš uh, pateikiant komisijai pasiūlymus. Na ir aš norėčiau kelis dalykus pabrėžti. Kuomet buvo reformuojama 13 metais bendroji žemės ūkio politika, mes teigiame, kad reikalingos aiškios konkurencijos taisyklės išlygos. E, reikia akcentuoti, kad kalbant apie tas išlygas ir jų pritaikymą, trūksta klais, e, aiškumo ir nacionalinėms konkurencijos tarnyboms sudėtinga tvarkyti su tomis išlygomis. Taigi reikia daugiau aiškumo ir taip pat mes su Europos komisija turėtumėme paaiškinti tuos dalykus, kad tas išlygas būtų galima lengviau pritaikyti nacionalinėms e, konkurencijos tarnyboms. Taip pat aš manau, kad reiktų uh, kalbėti apie žemės ūkio specifiką konkurencijos politikos kontekste. Ir šiandieną mes susidurėme su didžiulė koncentracija įvairiose Europos šalyse. Konkurencijos generalinis direktoratas apie tai primena reguliariai. Ir tas alijansas kuomet makro įmonės yra transformuojamos, labai svarbu aiškiau parengti, parengti aiškesnę struktūrą, kad nebūt, nekabotų virš galvos damoklo kardas. Taip pat norėčiau priminti, kad e, ištikus pieninkistės sektoriaus kriziai pirmąjį kartą komisija pritaikė atitinkamą sutarties straipsnį tam, kad pieninkistės sektoriaus veikėjams būtų galima taikyti išlygas ir kolektyviškai organizuoti E, veiklą pinkistės sektoriuje. Taigi, e, dėl krizės atsirado tam tikras krizės kartelis, galima būtų sakyti. Ir Europos komisija taip pat pasiūlė iš naujo prisitaikyti prie konkurencijos teisės, kai žemės ūkiai ištinka krizė. Na, e, dar norėčiau pabaigai kalbėti apie žemės ūkio produkcijos grandinę, kadangi gamintojai joje yra labai svarbus ir aš norėčiau, kad tas pranešimas, kurį parlamentas priėmė, tai yra ma, priims Marimaginės pranešimas, kad, jisai, kad jo, jų būtų atsižvelgiama ir kad komisarai išklausytų parlamento siunčiamo signalo šiuo klausimu. Aš manau, kad gamybos koncentracija, kurią matome nacionaliniu lygmeniu ir matome, kad stambėjai gamintojai Europos mastu irgi jungiasi į atitinkamus alijansus, tai aišku, tai yra atitinkamas uždavinys, tai kelia atitinkamą uždavinį konkurencijos tarnyboms valstybėse narėse. Taigi tiek norėčiau priminti, kad laiko turime tikrai labai nedaug, kadangi atsakingas komitetas pasisakys gruodžio 5 dieną ir mūsų komitetas, e, kadangi rengiame mes tik tai nuomonę, ji bus tvirtinama lapkričio 29 dieną. Ir e, rengsime ir kompromisinius pakeitimus tekstui ir labai svarbu, kad e, šešėliniams diskusijose, kad diskusijos su šešėliniais pranešėjais vyktų ko galima greičiau ir mes Žemės ūkio komitetui pasiūlysime kelis e, pakeitimus, pakeitimus, kuriuos siūlysime atsakingajam komitetui. Tikimės, kad atsakingasis komitetas ir atsakingojo komiteto šelniai pranešėjai jiems pritars. Dėkoju. Kągi, taip pat po pusantros minutės, bet jeigu kalbėsite trumpiau, tai būsime tik dėkingi už tai. Ponas De Castro. Ačiū, pirmininkė. Labai trumpai tiesiog norėčiau pabrėžti, kad, kad Mišel Danta tikrai puikiai padirbėjo, svarsydamas šį labai jautrų klausimą. Ir čia reikėtų prisimti ir maginės pranešimą, kur kalbama apie kompetenciją susijusią su visa maisto produktų gamybos grandinė. Taigi, aš manau, kad reikėtų atsižvelgti ir į Mišel pastabas, renkiant šį pranešimą. Ir beje, tam, ką sakė Mišel, aš nuo pat pradžių galėjau pritarti dar kartą. Ačiū už nuveiktą darbą ir manau, kad mes E, galėsime svariai prisidėti prie e, šio pranešimo turinio. Ačiū ir ačiū už tai, kad kalbėjote e, trumpiau, ponas Belta. Ačiū. Pone pirmininkė. Tikrai labai e, svarbus darbas. Ačiū e, už visą nuveiktą darbą. Task Force e, darbo grupė gavo atitinkamas kompetencijas, mandatą. Na, o kolega Mišel Dantan su ta darbo grupė Task Force bendradarbiavo. Aš esu įsitikinęs, kad turime užtikrinti e, sektoriaus tvarę ateitį, tai atitinka ir e, vartotojų interesus. Apie tai irgi kalbama pranešime, taigi tikrai pritariu tam, kas buvo pasakyta. Labai ačiū. Aš norėčiau irgi padėkoti ponui Dantan. Pranešimo turinys tikrai puikus. Daugeliu paminėtų aspektų galėčiau pritarti. Dėl ketvirto punkto ten kalbama apie rinkoje dominuojančią padėtį. Manau, kad reikėtų apibriežti, kas tai yra. E, Vokietijos kartelių įstatymė yra apibriešta, kas yra dominuojanti pozicija rinkoje. Čia irgi reikėtų tą padaryti. Taip pat manau, kad tikrai būtina um, atsižvelgti tai, ką pasakė Mišel Dantan, kalbėdamas apie nesažiningą praktiką. Mes e, taip pat turime daryti viską, kad e, e, koncernai tarpusavį nederintų kainų taip pat nederintų ir galimų nuolaidų tarpusavėje, taigi kad nebūtų tariamasi dėl kainų. Aš manau, kad kol kas nepakanka e, teisės aktų ES lygmenių, nepakanka dabartinių iniciatyvų. reikia pagerinti ES konkurencingumo politiką tam, kad jį geriau tarnautų ir žemės ūkio sektorija. Beje, e, čia reikėtų atsižvelgti ir į ūkininkų grupių nuomonę, taigi aš dar ketinu pateikti keletą pakeitimų. Ačiū, tikrai gerai skamba, kai Aldė kalba apie tai, kad reikia reglamentavimo, vadinasi, einame gerą kryptimį. Panas Loza, ačiū, ponė pirmininkė, aš irgi norėčiau padėkoti pranešėjų už atliktą darbą, kalbant apie pirmąjį ir antrąjį punktą. Tai yra labai aktualūs dalykai, nes ES leidžia vykdyti tokią politiką, kuris skatina laisvą konkurenciją. Liberali ideologija reiškia, kad kyla grėsmė darbo vietoms ir ūkininkai verčiami smarkiai konkuruoti. Ir matome krizę tam tikrose žemės ūkio sektoriuose ir tikrai ji dar, kažin ar greitai baigsis ir aš norėčiau dar pabrėžti, kad reikia užkirsti kelią tokiai konkurencijai ir skatinti e, bendradarbiavimą, kad būtų galima ginti savo nacionalinę produkciją ir prekiauti tik tais produktais, kurie iš tikrųjų yra labai reikalingi. Dėkoju. Prezident Madinės. Pone Maginės, Ačiū pirmininkė labai trumpai, tik tai padėkosiu ponui Danten už jo darbą per BŽUP reformą. Jūs e, kalbėjote apie e, konkurencingumo politiką e, ir jos reikšmė ir čia šioje nuomonėje dar kartą tai akcentuojama. Na ir aš tikrai nemažai laiškų išsiunčiau konkurencingumo generalinio direktorato vadovai e, ir mes nekalbėjome apie koncentraciją tiekimo sektoriuje. E, didelės chemijos e, pramonės įmonės kooperuojasi. Aš rašiau, rašiau atsakingam komisijos nariui ir iš tikrųjų kalbėjau apie tiekimo grandinę, tikiuosi atsakymo. Ir dar konkurencija airijos mėsos sektoriuje. Dėl to aš taip pat kreipiausi į komisiją, bet komisija pasakė, kad tai nėra probleminis klausimas konkurencingumo požiūriu, bet e, buvo, buvo man patikinta, kad e, bus stebima situacija mėsos sektoriuje Airijoje. Taigi sėkmės, Mišelė, mes remsim jūsų darbą. Ačiū už tai, ką ir jūs darote, ponė komiteto narė, ponas Haitoma. Ačiū pirmininkė, ačiū ponui Danta už tai, kad e, parengė šią nuomonę. Tikrai labai svarbu žemės ūkiui mm, siūsti aiškus e, signalus dėl konkurencingumo. Mano klausimas e, ir Norėčiau jų užduoti Jums, ponas Danten, koks būtų veiksmingiausias būdas padidinti dėrybinius įgaliojimus ūkininkų ir organizacijų narių, nes kartais iš tikrųjų daromos e, išimtis. Pavyzdžiui, pieno e, teisės aktų rinkinio atveju, bet e, ar iš tikrųjų viskas tinkamai gyvendinama. Jeigu mes e, suteikėme įgaliojimus daryti, e, priimame nukrypti leidžiančias nuostatas, tai, tai turėtų būti palanku konkurencijos e, požiūriu. Ir ar reikia papildomų nukrypti leidžiančių nuostatų žemės ūkio sektoriui. Kiti sektoriai pasakys, kodėl žemės ūkiui, o ne mums. Ir tai yra tikrai labai svarbus elementas, į kurį turime atsižvelgti. Na ir dar, kalbant apie išvadas, šioje nuomonėje galbūt e, mums reikėtų e, atsižvelgti į žemės ūkio rinkos darbo grupės išvadas. Reikėtų iš tikrųjų palikti erdvės e, toms išvadoms, kad jas būtų galima įtraukti. Ir turiu klausimą Europos komisijai. Kaip gali būti taip, kad tiekimo sektorius ar dideli prekybos centrai turi didesnius, didesnės um, dėrybos galės nei kiti, ar tai atitinka konkurencijos e, taisyklės. Galbūt privatus sektorius e, taip pat turi e, turi nepakankamus, nepakankamas galės ir nepakankamai jomis naudojasi. Taigi galvokime apie visą tiekimo grandinę, kai kalbame apie konkurencingumą. Ačiū, ponas e, Flanagan. E, Ačiū. Mišelį reiktų tikrai pasveikinti dėl atliekamo darbo. Jisai daug svarbiausių dalykų akcentuoja, kaip ir ponia Maginis ir jos atliktas anksčiau darbas yra labai svarbus. Panašu, kad viena vertus mes tai darome, bet kita ranka daro ką kitą, nes ES ir ES komisija eina visai priešingą kryptimį. Ir šiame kontekste ES konkurencijos tarnybų sprendimas leisti ABP ir Sleini Myts susijungti Airijos rinkoje. Tai yra siaubinga, jie 28,5 procento rinkos kontroliavo, dabar 40 procentų avienos sektoriaus ir 50 procentų e, antrinių e, gyvulininkystės žaliavų kontroliuoja. Taigi iš tiesų Jūs tai lyginate su konkurencija tarp ūkininkų bendroje žemės ūkio politikoje, kur teigiama, kad maksimali rinkos dalis gamintojų grupiai gali būti 15 procentų. Tai yra visiška nesąmonė, tai yra anegdotas. Jeigu jūs norite vienodų sąlygų visiems, tai tą ir turite užtikrinti, o ne apsimesti, kad tą darote. Man tiesiog įdomu, ar mes rimtai apie tai kalbame ir ką nors iš vis darome dėl konkurencijos, nes konkurencija padarė didelį e, smūgį Airijai, o jūs sakote viskas gerai. Tai kam reikia ištisus mėnesius skirti tam, kad rašytumėme laiškus ir panašiai. Kai tuo tarpu, tuo pačiu metu niekas nėra daroma. Ir dėl jūsų situacija dar pablogėjo. Ačiū, ponas Agniu. Na, ne visuomet, nedažnai mane įbaugina ankstesnis kalbėtojas, bet šį kartą ponas Lukas Lenaganas tikrai labai čia naudingai pasisakė. Mes turime nepamiršti, kad tai yra nuomonė, tai nėra pranešimas, tik nuomonė, kurią mes teikiame ekonomikos reikalų komitetui. Ir nuomonės, kaip žinia, nieko nevertos, nevertas net to popieriaus, ant kurio surašomos, nepamirškime to. Kas mane neramina yra būtent kaip ekonomikos, kiek ekonomikos reikalų komitetas žino apie Junktinės karalystės bakalėjos sektorių, nes e, nenorėčiau apsunkinti čia konkurencijos komisarės darbo, bet panašu, kad čia darome pažangą ir Tesco grandinė pataikauja jai faktiškai beveik. Taigi aš pritarčiau viskam, kas yra supaprastinimas, tai yra vienas iš nuomonės punktų, tačiau e, pieno paketas minimas pabaigoje. Taigi pažvelkime į tai, kas vyksta jau dabar turime ūkininką, ES jam skiria mokesčių mokėtų pinigus, kad jis mažintų pieno gamybą. Tuo pat metu tas pats ūkininkas gauna iš pieno supirkėjo didesnę kainą, kad gamintų daugiau pieno. Ir, tų, ir kooperuotųsi į pirk... Ir tai matome, kad iš tiesų, kas vat, atitinka, kai per daug kišamas į rinką. Ačiū, ponas Ropė. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Iš tikrųjų, noriu padėkoti ir aš kolegai už e, šitą nuomonės teikimą. Manau, kad e, kaip mes pateiksim nuomonę ir kaip jinai bus įvertinta, labai priklausys e, apskritai, reiškia, kaim, situacija kaime. Nes noriu pasakyti, kad šiandieną iš tikrųjų konkurencingumas nėra užtikrintas ir mes tą puikiausia matėm, stebėjom E, paskutiniu laikotarpiu. Pavyzdžiui, Baltijos šalyse Lietuvoje per paskutinius metus apie trečdalį pieno ūkių bankrutavo. Tai iš vienos pusės mes remiam tą sektorių, skiriam pinigus, kai konkurencinės sąlygos nesudarytos vienodos, jie bankrutuoja. Tai iš tikrųjų manau, kad e, ūkininkų pajamos yra kaina ir išmokos jeigu kaina laisva, o išmokos skiriasi atskirose šalyse e, iki 2,5 karto, tai kaip gali tas ūkis konkuruoti? Tai jis negali e, fiziškai konkuruoti. Todėl manau, kad e, mes tikrai turim sureguliuoti sažiningą grandinę ir sureguliuoti sažiningą išmokų sistemą. Tik tokiu būdu ūkiai galės būti konkurencingi. Ačiū bardzo prosimy pana posła sprawozdawcę z komisji ekonu e, znawcę problemų nazą. Prašom, ekon komisijos nariui žodis. Dėkoju. Ačiū. Pone pirmininkė, pone gerbiami kolegos, aš labai tikrai su, su, susidomėjimu klausiausi visų nuomonių, ne tik kaip pakaitinis Žemės ūkio komiteto narys, bet taip pat ir kaip pranešėjas atsakingame komitete, tai yra ekonomikos reikalų komitete. Ar norė, ir norėčiau nuraminti kolegas. Tikrai šiais metais Airijos skundus tikrai svarstysime. Aš čia sėdžiu, išklausiau visko, kas buvo pasakyta apie airijos mėsos sektorių ir aš tikiuosi, kad jūs pateiksite man po to daugiau detalių. Ir e, galiausiai mano uždavinys yra visas tas nuomonės sutelkti į vieną bendrą dokumentą. Taigi aš labai džiaugiuosi, kad Žemės ūkio komitetas ir ponas Dantanas tikrai labai daug įdėjo pastangų, kad pateiktų labai um, atsakingą nuomonę apie tai, kas, kas vyksta ir tai iš tiesų yra subalansuota nuomonė ir aš tikrai jisai ir daug šiandien diskusijose detalių užsakė. Na, čia du dalykai svarbus. Aš visų pirma stengsiuos, kad e, tas pranešimas, kad jame būtų pripažįstama, kad žemės ūkio su jokiais kitais sektoriais mes negalime maišyti. Kalbame čia biologinę įvairovę, vartotojų saugumą, kitus dalykus. Visose šiose, ši, vis, vis, vis šioje srityje konkurencijos politika visiškai turi būti kitokia ir, ir filosofija turi būti kitokia. Ir aš taip pat norėčiau, kad šis komitetas pasvarstytų štai ką. Šią savaitę ekonomikos Nobelio premija buvo suteikta dviems ekon ekonomistams, mokslininkams, jie dirbo ir kartu, ir atskirai, ir jie suprato, kad kooperacija yra kur kas svarbiau ekonomikoje nei konkurencija. Ir aš manau, kad štai toks požiūris ir turėtų atsispindėti mūsų pranešime, kai dabar tiksliai žinome, kam galiausiai buvo suteikta ta Nobelio ekonomikos premija. Dobrze, żeby tak było w rzeczywistości. Ačiū. Na tikrai tikiuosi, kad taip ir atsitiks. Labai ačiū. Dabar suteiksiu žodį komisijos atstovams. Galbūt komisija dar turėtų kažką pridurti. Taip, labai ačiū pirmininkė, gerbiami nariai. Aš visų pirma norėčiau Jums padėkoti už tai, kad Jūs vėl mus e, pakvietėte čia, kad papasakotumėm apie generalinio konkurencingumo direktorato veiklą. Aš norėčiau Jūsų paprašyti, kad ir toliau šis dialogas tęstusi, bet kuriuo laiku ir formaliai, ir neformaliai. Šiandien buvo išsakyta daug įdomių klausimų, e, jie svarbus ne tik Jums, bet ir mums. Uh, Daugelis tų dalykų, kuriuos pasakė ponas Danta ir vėliau pasisakė kolegos, e, e, rodo, kad mes sutarėme, mes pritarėme tam, ką jūs pasakėte iš tikrųjų turėtumėm pagalvoti, kaip galėtumėm suteikti daugiau galių ūkininkams ES. Jūs irgi apie tai kalbėjote. Mes tikrai nesilaikome skirtingų pozicijų šiuo klausimu. 2014 metais reforma jau pakeitė e, konkurencingumo e, politikos e, išimtis ir dėl to žemės ūkio sektorius, taip pat ir ūkininkai iš to turi daugiau naudos. Turiu omeny išimtis konkurencingumo taisyklėms ir dėl to ūkininkai yra skatinami tarpusavėje bendradarbiauti. Tai irgi beje buvo vienas iš nuskambėjusių komentarų. Štai pieno sektorius, vien tik tais atsisakius konkurencingumo taisyklių ir davus leidimą kartelio tipo susitarimams, tai ūkininkams nepadeda, tai nepadeda siekti bužų e, tikslų. Ir kalbant apie ilgalaiką perspektyvą, tai neturi, net nešokios naudos ir ūkininkams. Taigi kila klausimas, e, kokias išimtis reikėtų taikyti ūkininkams. Mūsų nuomonė, pirmieji žingsniai, e, mūsų kuklė nuomonė jau buvo žengti 2014 metais kai kuriuose sektoriuose. Ir ūkininkams gali būti taikomos e, E, išimtis iš konkurencingumo politikos, jeigu e, tai yra prasmingiau. Pavyzdžiui, ūkininkai e, gali burti su kooperatyvus, kartu planuoti sėją, užsimti ir kitą veiklą. Ir beje, neseniai uh, Airijoje susijungė kelios skirdyklos, prieš porą dienų komisija irgi išdavė leidimą. Mes labai atidžiai stebėjome situaciją per pastaruosius šešis mėnesius. Ir jeigu ūkininkai jungiasi kooperatyvus, vėliau tie kooperatyvai jungiasi tarpusavyje, tai tuomet Europos komisija automatiškai e, e, rekomenduoja žymiai aukštesnius koncentracijos lygius negu tie, kurie dabar taikomi skerdyklams Airijoje. Taigi, mes tikrai nenorime, kad ūkininkai išgyventų sunkesnius laikus negu kad kitų sektorių atstovai. Taip pat buvo pateiktas labai išmintingas e, komentaras apie nesažiningą e, prekybos praktiką ir sažiningos konkurencijos taisyklės. E, gali tuo pačiu metu galioti ir um, tinkamos konkurencingumo taisyklės, bet tuo pačiu metu galima, uh, gali veikti ir įvairios nesažiningos praktikos. Uh, Vieną dalyką pasakysiu labai aiškiai. Mes esame įsitikinę, kad e, rinkose sąžininga konkurencija e, pasitarnauja e, ir BŽUP tikslams, nes tai užtikrina ūkininkų pajamas. Bet to paties negalima būtų pasakyti, jeigu konkurencijos visai neliktų. Taigi, tikrai norėčiau Jūs paraginti apie tai pagalvoti. Jeigu Jūs ketinate siūlyti papildomas išimtis konkurencingumas rytyje žemės ūkio sektoriui. Mes sutinkame, kad žemės ūkio sektorius yra labai specifinis, bet e, išimtis turėtų būti labai paprastos, labai konkrečios, tam, kad įmo, ūkininkai galėtų susitarti dėl kainų, bet taip pat e, tos išimtis turėtų skatinti ir prasmingą ūkininkų tarpusavio, tarpusavio bendradarbiavimą, ar kooperatyvo, ar kokią kitą formą. Uh, Manau, kad kalbant apie ilgalaikę šio sektoriaus perspektyvą, tai atneštų naudos visiems. Ačiū, jeigu turėtumėte dar kokį nors papildomų klausimų, mielai jos atsakyčiau. Ačiū. Tikrai labai svarbu atsižvelgti į žemės ūkio sektoriaus specifiką konkurencijos srityje. Ir svarbu tai, ką jūs sakėte, kad mūsų požiūriai panašus suderinami, taigi lauksime dabar atitinkamų teisės aktų e, pasiūlymų. Ponas Denta, labai trumpai žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė, aš pirmiausia norėčiau padėkoti visiems kolegoms už tai, kad jie prisidėjo prie šių diskusijų. Panašu, kad mūsų nuomonė iš tiesų um, mūsų nuomonė sutampa ir matau, kad ne visuomet taip yra Europos komisijoje, vertinant įvairių tarnybų nuomonę. E, norėčiau sureaguoti kai kurios pasisakymus. Norėčiau pasakyti ponui Ultemai, kad norėčiau tikrai pasikalbėti su juo, nes jis kalbėjo apie tą darbo grupę ir galbūt aš nesu susipažinęs su paskutiniais jų sprendimais. Aišku, aš tikrai juos atsižvelgsiu ir įtrauksiu. Ponui Agnių norėčiau pasakyti, kad jeigu mūsų pasiūlymai trukdo Didžiosios Britanijos teisės aktų rengėjams, tai galiu pasakyti, kad neilgam, nes mes toliau dirbsime tai, ką mes turime daryti. Toliau kalbant apie kom generalinį direktoratą norėčiau pasakyti, kad mes tikrai nenorime kurti žemės ūkio kartelių. Kalba eina apie tai, kad reikia surasti pusiausvyrą tarptų santykių ir mes tikrai čia jau nenaisim taip toli, kad kurtumėme kažkokius slaptus kartelius ar neslaptus kartelius, žemės ūkio gamintojų kartelius. Mes norime iškios rinkos, rinkos, kur visi surastų savo vietą ir rinkos, kuri nebūtų pasipelnimo šaltinis vieniems kitų sąskaitą. Deja, deja, matome, kad visada nukenčia pirmiausia gamintojas. Ačiū. Iki 18 dienos galima teikti pakeitimus. Ir aš turiu prašymą, kad ponas Agnių galbūt individualiai pasikonsultuotų su komisija ir paprašytų atsakymo. Tikrai labai džiaugtumės, jeigu sutiktumėte. Dabar ponas Dantė. Taip, ponė pirmininkė, turint omenyje, kad laiko turime nedaug. Norėčiau paklausti kolegų, ar jie negalėtų pakeitimų perduoti, jeigu jie, tarkim, parengti anglų kalbą, arba sekretariatui perduoti tuos pakeitimus, kadangi reikia viską parengti ekonomikos įklų komitetui, kuo galima greičiau, tai kuo greičiau viską padarysime, tuo bus geriau. Ačiū. Tarp 15 ir 16 valandos, tai yra nuo 3 iki 4, bus bendras Agri Envi ir Deve komitetų posėdis ir bus keitimasis nuomonėmis su Maisto ir Žemės ūkio organizacija dėl pasaulinės maisto dienos. 2Q2 salė, prašyčiau visų dalyvauti, nes būtų tikrai nekas, būtų tiesiog negražu, jeigu Žemės ūkio komiteto atstovų ten nebūtų. Taigi e, nuo 3 iki 4 Agri, Envi ir Deve komitetų posėdis 2Q2 salėje, o po to vėl susitiksime čia šioje salėje. To ir baigiu šią posėdžio dalį. E, dabar lieka tik koordinatoriai. Ačiū ponui Dentam, visiems pranešėjams ir atsiprašau e, pono Flanegano. Ačiū.